Bonjour. Bonjour tout le monde. Good morning. Labas rytas, labas rytas visiems. Mes dabar jau galėtume pradėti šiandienos e, darbą. Eh, Norėčiau informuoti, kad Belgijos senato pirmininkas kolega Peters negali atvykti dėl Belgijoje vykstančių dėrybų dėl vyriausybės suformavimo, kurį žinome, kad jau ilgą laiką, keletą mėnesių nepavyksta suformuoti valdančiosios koalicijos, tačiau esu nepaprastai dėkingas, kad Vilimajer, Senato vicepirmininkas, maloniai sutiko pavaduoti pirmininką Peters Jis padės man pirmininkauti šiam posėdžiui. Sakyčiau, mūsų e, plenarinė sesija tikrai e, bus nepaprastai įdomi. Turime labai iškilių asmenybių, kurie pasisakys per šiandienos posėdį. Dabar darbus reiktų pradėti nuo ataskaitų iš darbo grupių, kurios posėdžiavo vakar po pietų. Taip pat salėje yra dalinamos formos, kurias užpildę galite paprašyti žodžio. galėsite užduoti savo klausimą. Belgijos premjeras Įvas Letermė ir komisijos pirmininkas ponas Baroso e, prie mūsų turėtų kiek vėliau prisijungti. Po to vyks diskusijos. Taip pat būtų gerai, kad jūs ko anksčiau užsiregistruotumėte, jeigu norite e, pasisakyti, tai būtų paprasčiau organizuoti darbą ir lygiau paskirstyti pasisakymo laiką. Dabar siūlau pereiti prie pranešimo iš darbo grupių. Pirmasis pasisakys pirmosios darbo grupės pranešėjas. Ši darbo grupė bandė atsakyti klausimą apie tai, kaip užtikrinti ateities Europoje augimą ir užimtumą. Šiai darbo grupiai pirmininkavo ponas Portos, EP narys ir ponas Arena iš Belgijos senato o mūsų pranešėjas yra ponas Toibens. Paprašysime jo pristatyti darbo grupės rezultatus. Ya le han, le han apretado el botón, por lo tanto, les micrófonos son prélas, donc vous pouvez prendre la parole directement. Taigi, prašau, pasisakykite. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Pabandysiu E, savo pranešimams pristatyti e, olandiškai, prancūziškai ir angliškai. Mūsų darbo grupė bandė atsakyti, koks ekonomikos augimas ir užimtumas yra įmanomas ateities e, Europoje. Po trumpos įžangos, joje aš pažymėjau, kad Euro komisijos tikslai Europo 2020 strategija bei pateikti pasiūlymai puikiai nubrėžia gairias, kuriomis turi sekti mm, Europa. Augimas ir užimtumas įmanomas tik pasiekiant daugiau Europos, kuri būti socialiai orientuota ir socialinė darbuotvarkiai turi būti skiriamas didesnis dėmesys negu buvo praėjusiais dešimtmečiais. Taip pat e, pasiūliau keletą idėjų, kad e, inicijuočiau debatus Aš e, kalbėjau apie žalę augimo impulsą Europoje bei žinių bei skaitmeninės Europos augimą e, jaunimo pagyvenusiųjų bei imigrantų klausimai turi būti ypač aštri keliami. Europos socialinis modelis turi būti išsaugotas bei įmonių socialinė atsakomybė ir ypač tarptautin, tarptautinių įmonių socialinė atsakomybė turi e, sulaukti ypatingo dėmesio. Taigi reikia bandyti rasti pusiausvirą tarp e, biudžeto deficito mažinimo ir augimo skadinimo. E, Valstybės skola yra šiuo metu didelis iššūkis, tačiau tuo pat metu mes turime išsaugoti savo konkurencingumą bei skatinti švietimą bei mokslinis tyrimus. Deficito mažinimas reiškia, kad išlaidos turi būti tvarkomos protingai bei reikia vengti specialių krizinių mokesčių, kurie sutinkami ypač nepalankiai. Nemažai kalbėtojų pasisakė už valstybės išlaidų mažinimą ir e, turto valstybėje perdalimą įmonių naudai, mažas pelno mokestis, kiti maži turto mokesčiai, jų nuomonė yra geras dalykas. Kiti mm, pasisakiusieji pasisakė, sakė, kad uh, turi įmonės negalvoti tik apie trumpalaikį pelną, tą šiuo metu ypač ryškiai daro tarptautinės įmonės, kurių turtas yra didesnis negu kai kurių e, valstybių BVP. Jos turi dirbti labiau socialiai atsakingai bei neapsiriboti pavieniais veiksmais. Įmonės turi galvoti kartu su visuomenė bei suinteresuotomis pusėmis, kaip pasiekti tokį mentaliteto pasikeitimą tarptautinėse įmonėse. E, augimą galima užtikrinti padarant prieinamesnius kreditus mažioms ir vidutinėms įmonėms. Reikia pasakyti, kad mus labiausiai jaudina darbo lygis, ypač jaunimo darbo lygis. Ir per pastaruošius 50 metų imigracijos bangos e, suteikė mums papildomų minčių e, dėl to, kaip ateitis galėtų atrodyti. Krizė, aišku, dar nesibaigė, todėl labai svarbu, kad valstybės narės skirtų daugiau dėmesio e, stabilumui ir galimybėms stiprinti ekonomiką. Daugiau turi būti investuojama į mokslinius tyrimus ir inovacijų kūrimą. Jeigu to nedarysime, iškils grėsmė ne tik mūsų konkurencingumui, bet ir darbo vietoms. Vidaus rinka, kuri buvo sukurta e, nuo 1992 e, metų, leido sukurti 3 milijonus naujų darbo vietų. 2008 metais finansų ir ekonomikos krizė privertė visus pradėti abejoti tą optimistinę e, ateitimi. Be to matėme, kad Lisabono sutartis nebuvo realizuota. E, mes matome, kad valstybių narių vyriausybės turi per, daug, per mažai judėjimo laisvės, kad galėtų sukurti daugiau darbo vietų ir sumažinti įsiskolinimus. Dabar turime ieškoti naujų darbo vietų, kurios turėtų būti sukurtos kituose sektoriuose. Šiuo požiūriu e, bendrovės turėtų uh, turėti daugiau judėjimo laisvės. Išaugęs nedarbo lygis gali uh, sumažinti ir vartojimo lygmenius, lygmenį. Todėl mes turime skatinti užimtumą didinimą, ypač galvodami apie silpniausius gyventojų sluoksnius. Tai yra e, jaunus e, žmonės daugiausia, bei žmonės, kurie yra vyresni negu 50 metų. E, mes manome, kad darbo vietų kūrimas pirmiausia turėtų būti orientuotas į Europos piliečius ir tik po to mes galėtume pradėti pasinaudoti trečiųjų šalių darbo jėga. E, darbo vietų sukūrimui ir ekonomikai stiprinti inovacijos yra pagrindinis variklis. Reikėtų pabrėžti, kad automatizacija ir robotizacija e, mažina užimtumo lygius ir ypač tai kelia grėsmę tokioms lengvai pažeidžiamoms e, darbo kvalifikacijoms ir e, vietoms. Todėl mes turime pasirūpinti darbuotojų mokymu ir orientuotis į tas profesijas, kurios reikalauja, e, kurios gali būti specializuotos į, pavyzdžiui, žalėją ekonomiką. Kaip jau sakiau, mes turim galvoti apie žinių ekonomikos ir žaliosios ekonomikos kūrimą. Taip pat būtina e, kurti didelius infrastruktūros projektus, kuriuose būtų daug darbo vietų ir kurios, kurie leistų stiprinti ekonomikos augimą. Tokiomis aplinkybėmis mes galėtume sukurti geresnių darbo vietų. Ir daugelis pasisakusių atkreipė dėmesį į tai, kad būtina e, užtikrinti žmonėms galimybę mokytis visą gyvenimą. Turime suteikti galimybę darbuotojams kelti kvalifikaciją ir skatinti žmonės likti Europoje. Žaliosios ekonomikos politika turėtų būti vykdoma E, darniai ir sklandžiai, nereikėtų e, akcentuoti skirtumų tarp valstybių narių. Žalioji ekonomika turi sustiprinti ES sanglaudą ir jokių būdų ji negali e, sukurti papildomų kaštų bendrovėms. Keletas pasisakiusiųjų pastebėjo, kad būtų gerai skatinti ne tik E, susitarimus tarp atsakingų politikų, bet ir socialinius susitarimus tarp bendrovių. E, šis renginys buvo labai puikus pavyzdys, kaip galima spręsti aktualiausius klausimus. Europos e, šalių parlamentai gali dalyvauti sprendžiant visus svarbiausius klausimus. Bet kaip jau sakiau, reikia skatinti ir mūsų santykius su bendrovėmis bei santykius tarp bendrovių, nes mes žinome, kad mūsų nauji poreikiai kartais kainuoja papildomų kaštų bendrovėms, todėl mes tardavėsi su bendrovėmis turime žinoti, kokių naujų darbo vietų reikia. Dėl e, 2020 m. Europos strategijos, e, kurioje kalbam be ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą taip pat, e, Daugelis pasisakusiųjų teigia, kad vyriausybės turi informuoti savo piliečius apie e, reformų planus numatytus Europa 2020 strategijoje. Šių priemonių privalomumas yra turbūt nebūtiniausias elementas. Valstybių narių atstovai sakė, kad dauguma problemų turi būti sprendžiamos bendrai kolektyviai. Tokiu būdu tik patvirtintume, kad reikia bendrų taisyklių visai Europai. Bendradarbiavimas e, siekiant užtikrinti mokslinius tyrimus ir naujovių kūrimą yra būtinas, kad sukurtume daugiau e, darbo vietų ir stiprintume ekonomikas. Buvo pabrėžta, kad trečiųjų valstybių prekės parduodamos Europos rinkose neretai yra pagaminamos neatsižvelgiant nei į tarptautinės darbo organizacijos reikalavimus, nei į ekologinius reikalavimus. Toms valstybėms reikėtų tokius reikalavimus kelti iš ES pusės įvairiausiuose tarptautiniuose renginiuose. Nors galima pasimokyti iš e, naujų e, ekonomikų, kurios e, iškilo e, pastaruoju metu, e, E, vis tik Europa socialiniu požiūriu negali pleisti savo politikos vertybių ir ji turi tarnauti kaip pavyzdys trečiosioms šalimis. Taigi taip, ponios ir ponai, aš galiu uh, pristatyti pirmosios darbo grupės išvadas. Ačiū. Dėkoju Jūs tikrai labai detaliai apžvelgėte vakarykštį darbą ir taip padėkoju už tai, kad pasisakėte per jums skirtą laiką. Kaip jau sakiau anksčiau, mes turime tik tai nuo 5 iki 10 minučių kiekvienam kalbėtojui. Taigi dabar periname prie antrosios darbo grupės, kuri kalbėjo apie valdymo pobūdį, kurio mums reikės Europos ekonomikai. Ir mūsų kolega Pervanš Peres mums pristatys šios darbo grupės darbą. Prašom, ponė Pervanš. Pirmininkė, dėkoju už tai, kad leidote pristatyti antrosios darbo grupės darbą. Mes kalbėjome apie tai, kokios, kokio valdymo reikės Europos ekonomikoje. Ponios ir ponai, aš pradėsiu trumpu pristatymu. Europos parlamento vardu yra trys punktai. Iš pradžių keletas minčių kurias mes išreiškėme ekonominės krizės komitete. Mes svarstėme eurozonos veiklą, ekonomikos valdymo klausimus. Ši darbo grupė buvo sukurta Europos komisijos vicepirmininko, kuris yra atsakingas už ekonominius klausimus ir pirmininkauja ECOFIN komitetui. Taigi antroji mintis yra tai, kad reikėtų susiekti stabilumo paktą ir valdymą ir pamatyti, koksgi yra tinkamas balansas šiuose diskusijose, kurios vyksta šiuo metu. Trečiasis pastebėjimas mano įžanginėme pasisakyme būtų nacionalinių parlamentų įtraukimas. Kartu su Europos parlamentu per šiuos šešis mėnesius komisija ir taryba turės suvaidinti svarbiausią vaidmenį diskusijose apie ekonominį valdymą. Taip pat mes svarstome tai, ką išreiškia gyventojai. Mes turime dirbti kartu. Tarp pasisakiusiųjų iš nacionalinių parlamentų kartu kalbėjo ir trys Europos parlamento nariai ir aš norėčiau pristatyti jums santrauką penkiais punktais. Pirmasis punktas, kurį mes aptarėme, buvo šešių mėnesių darbas ties nacionaliniais biudžetais ir Europos e, biudžetų. Europarlamentarai iškėlė bendro sprendimo klausimo procedūrą. E, Šiuo klausimu dar bus priimamas sprendimas, pasisakė Italijos, Portugalijos, Čekijos Respublikos ir Prancūzijos nacionalinių parlamentų atstovai. Mes kalbėjome apie laiką, per kurį nacionaliniai parlamentai turės svarstyti šį vykstantį procesą. Ir mes taip pat siekiame pasižiūrėti, kaip nacionalinių parlamentų darbas galėtų būti įtrauktas į Europą šeši mėnesiai procesą. Kolega iš Prancūzijos paklausė, kas bus po to, kai bus patvirtintos nacionalinės programos, konvergencijos planai, bus e, e, surenkta konferencija tarp įvairių nacionalinių parlamentų ir numatoma, jog šis renginys vyks kitų metų gegužės mėnesį. Taip pat buvo paminėta pasitikėjimo klausimas susijęs su skola. Apie tai kalbėjo Junktinės karalystės parlamento narys. Ir mūsų Italijos kolegos taip pat kalbėjo apie aiškių indikatorių svarbą, kalbant apie viešųjų finansų patikimumą. Kitas dalykas, apie kurį mes diskutavome mūsų apvaliame stale, buvo galimas sutarčių peržiūrėjimas. Mūsų kolegos iš Europos parlamento kalbėjo apie tai, ką pasakė Žanas Klodas Junkeris, kuris pasakė, kad ši sutarčių peržiūra nėra formaliai būtina dėl politinių priežasčių. Taip pat vyko diskusijos dėl to, ar reikėtų supaprastinti procedūras E, Lenkijos atstovai ir Vokietijos Europos parlamentarai kalbėjo apie tai. Ir šį klausimą ypač pabrėžė Vokietijos ir Lenkijos nariai. Būtent tai buvo klausimas susijęs apmokestinimu. Ir man atrodo, jog šiam klausimui plačiai pritarėma būtent žengti didesnės harmonizacijos link mokesčių srityje. Ne tiek mokestinėme lygyje, kiek įmonių pelno mokesčio lygyje buvo paminėtas poreikis įgyvendinti Europos ir tarptautinėme lygyje e, e, bendrą mokestinę bazę finansinių sandorių srityje. Kitas dalykas, kurį paminėčiau, buvo Belgijos pirmininkaujančios valstybės nario iškeltas klausimas dėl reitingavimo agentūrų. Ir poreikis pasižiūrėti, kokiamis sąlygomis būtų galima įsteigti Europinę viešąją agentūrą, koordinuojančią reitingavimo agentūras ir kokiamis sąlygomis ši institucija galėtų įsikišti dėl e, viešosios skolos reitingavimo. Kitas klausimas, kurį norėčiau paminėti, yra ekonominio valdymo suderinimas su mintimis, kuria, kurias jūs išreiškite pirmoje darbo grupėje. Reikėtų pasižiūrėti, kokios sąlygos kyla šiam ekonominiam valdymui, tokiu būdu, jog tai neužkirstų kelio ateities investicijoms. E, šį rūpestį iškėlė Vokietijos parlamentarai ir man atrodo, jog būtina prisiminti tai. Mintis yra ta, jog viešųjų, viešosios skolos apribojimai, viešosios skolos kontrolė neturėtų užkirsti kelio ateities investicijoms. Italijos kolegos priminė Europos skolos sąlygas, ypač infrastruktūros finansavimo srityje. Ir paskutinis klausimas, kurį čia norėčiau paminėti, Tai daugelio kolegų išreikštas susirūpinimas, kad daugelis iš šių priemonių turėtų sukurti daugiau darbo vietų, sukurti didesnę sanglaudą tam, kad mes galėtume kovoti su skurdu. Taigi tie galėčiau pasakyti apie šios mūsų darbo grupės darbą. Mes išgirdome daugybę minčių ir buvome įsitikinę, kad mes Turime turėti veiksmingą ekonominį valdymą ir nacionaliniai parlamentai turėtų dirbti ranka rankon su Europos parlamentu. Mes turėtume pasinaudoti vieni kitų patirtimi. Tai būtų strategija, kuri leistų ES šiuo metu vykstant įvairiems valiutų karams, apie kuriuos mes daug kalbėjome, sugražinti mus į stabilumą ir leisti būti mums stipriems išorėje. Dėkoju, ponia Perves Paranš. Ir dabar pereisime prie trečiosios darbo grupės pranešimų. Ši darbo grupė analizavo tai, kaip reikėtų užbaigti Europos vieningąją rinką. Ir šios darbo grupės pranešėjas yra uh, Ispanijos senatorius uh, Juana. Señor presidente de la Comisión Europea, señoría. Ačiū, ponia pirmininkė, ponia komisijos pirmininkė, ponios ir ponai, vakar trečioje darbo grupėje ir aš turėjau garbę ją atstovauti, kalbėjome apie Europos bendrosios rinkos, ateities iššūkis, bendroji rinka yra vienas svarbiausių ES pasiekimų, konstatavome tai, kas buvo pasakyta Monti pranešime. Jis rašė, kad bendroji rinka e, kelia tiek lūkesčių, tiek baimių. Ypač atsižvelgiant į skirtingą situaciją valstybėse narėse. Šie žodžiai ypač aktualų šiandien, kuomet vienose iš valstybėse narėse krizė dar aktuali, kitur ji beveik įveikta, bet to skiriasi e, ekonominės ideologijos, liberalizmas vienoje pusėje, socialiai orientuota rinkos ekonomika kitoje pusėje. E, būtent tokiame kontekste pasisakė dauguma kolegų, tačiau visi jie sutarė, e, kad būtina stiprinti bendrąją rinką, ji turi užsitarnauti tiek vartotojų, tiek įmonių pasitikėjimą. Įsiskiria nuomonės dėl to, kaip reikia bendrąją rinką atverti. Kai kurie kolegos pasisakė už protekcionizmą ir renacionalizaciją, tačiau dauguma pabrėžė būtinybę stiprinti bendrosios rinkos laisvės. Šiame kontekste buvo kalbama apie teisinių nuostų suderinimą, europinių teisės aktų greitesnį perkelimą ir teisingą taikymą. Taip pat e, buvo užsiminta apie problemas susijusias su viešųjų pirkimų direktyva, nors vidaus rinkoje norime sąžiningos konkurencijos, bet mažosios vidutinės įmonės tikrai neturėtų kentėti nuo perteklinės biurokratijos. Taip pat buvo paliesta paslaugų direktyva, kokių galimybių ji suteikia, kokių baimių sukelia. Buvo kalbama ir apie kitus klausimus, kaip apie mm, Europos įvaizdį, konkurencingumą, novatariškumą. Taip pat pažymėta, kad e, turi konkurencinės sąlygas vien, būti vienodos visoms šalims Europoje ir taip pat pasaulyje. Buvo kalbėta daug apie mokesčių politikos suvienodinimą Europos Sąjungoje, mokestinė konkurencija bendryjoje gali ilgalaikėje perspektyvoje stipriai pakengti visos Europos konkurencingumui. Darbo grupė sutarė, kad Europos komisijos pasiūlymas dėl vidaus rinkos yra tikrai geras. Šį pasiūlymų paketą, priminsiu, pateikė atsakingas komisaras ponas Barnie. Apibendrinant diskusijas, e, trečioje darbo grupėje e, pasakysiu, jos buvo vaisingos, daug įdomių ir gerų pasisakymų išgirdome. Akivaizdu, kad diskusijų dalyviai puikiai išmano situaciją savo gimtinėje. O išvadose regime pačias įvairiausias nuomonės išsakytas darbo grupėse. Tikėsimės, kad jos padės mums priimti bendrą sprendimą ateityje. Ačiū. mėly kolegos. Taigi išgirdome tai, ką nuveikė darbo grupės. Kai kurie kolegos jau e, pareiškė norą pasisakyti per vėlesnės diskusijas. Taigi e, siūlau registruotis toliau bei pasakysiu, kad e, Jūs e, taip pat galite gauti visus jūs dominčius dokumentus e, susijusius su mūsų jungtiniu posėdžiu. Dabar reikia pasižymėti, kad tik pusė vienuolikos prie mūsų prisijungs e, Belgijos premjeras, todėl paprašėme maloniai pono Barozo pirmam pasisakyti, po to pasisakys ponas Leterme. E, ponas Barozo, kuris visuomet mielai bendrauja su parlamentu, aišku, sutiko ir žodis jam. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, nacionalinių parlamentų nariai. Pirmiausia, dėkuoju už tai, kad mane pakvietėte. Visuomet labai vertinu galimybę kalbėtis kartu su Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų nariais. Ir aš tai darau ne tik iš mandagumo. Aš noriu jums duoti aišku politinį ženklą, nes šiandien mūsų laukia uždavinys, kuriam visi turime skirti pakankamai jėgų. Laukia nepaprastai sudėtingas iššūkis ir nieko nepasieksime, jeigu neveiksime kartu, turiu galvoje mūsų Europos institucijas ir valstybės nares. Turime susikurti bendrą miziją, kaip Europos e, ekonomika ir e, gali būti atgaivinta, kuriant darbo vietas. Ir mes turime rasti bendrą koeficientą, įtraudami europiečius siekiančio tikslo. Todėl parlamentinė dimensija ir yra tokia svarbi, nes jums yra suteikti tie demokratiniai įgaliojimai, kurie leidžia uh, sukurti uh, E, visuomeniai priimtinumą mūsų sprendimų. Aš žinau, kad stiprinsiu bendradarbiavimą tarp komisijos ir Europos parlamento. Ir aš visuomet pasisakau už tai, kad būtų platinamas ir gilinamas politinis dialogas su nacionaliniais parlamentais. Todėl taip svarbu yra dabar aktyvinti mūsų santykius konkrečiai šiomis aplinkybėmis, dažniau kalbėtis, dažniau išgirsti vieniems kitus Ir būtent todėl, manau, dabar reikėtų pabandyti pasiekti bendrą pusiausvirą krizėje tremti. Krizė davė vieną aiškę pamoką. Europiečiams pirmiausia rūpi jų pačių darbo vietos, galimybės išlaikyti darbo vietas tiems, kas jas turi, ir gauti darbą tiems, kurie jį prarado arba uh, e, gali jį prarasti ateityje. Bet to žmonėms rūpi jų pensijos, jų švietimas, išsilavinimas, gyvenimo kokybė, aplinka. Ir ES yra žiūrima su viltimi, kad bus duotas atsakymas. Ir galvojama, kad Europa, pateikdama tokius atsakymus, galės ryštingai eiti į priekį. Ši krizė parodė, kaip mes tarpusavį esame priklausomi ir kokie solidarūs mes esame vieni su kitais. Aš manau, kad iki šiol mes išbandymą atlaikėme, tačiau kol kas mūsų darbas dar toli gražu nesibaigė. Pasiekėme labai svarbų ekonomikos atgaivinimo etapą. Visi žinome, kad e, akivaizdus yra pagerėjimo ženklai Šiais metais Europos ūkis išaugo labiau negu buvo prognozuota, tačiau ekonomika toli gražu dar neatsigavo ir skirtingų valstybių narių padėtis yra skirtinga. Todėl negalime susitaikyti su tuo, ką pasiekėme. Kągi turime daryti? Turime e, sutelkti jėgas ir rasti reikalingus sprendimus. Europos ekonominė politika per krizę pasikeitė. Mes ėmėmės fundamentalių esminių mūsų finansų e, sistemos reformų, e, svarbiame, svarbių, žengėme svarbių žingsnių e, ekonomikos valdyme, sukūrėme Europą 2020 strategiją, kuri apima išmanius, tvarius ir racionalius tikslus. ES nagrinėja visus reikalingus finansų sistemos reformos elementus. Būtiniausio priemonių jau imtasi dėl finansų priežiūros, pavyzdžiui. Kitos priemonės dar svarstomos, o dar daugiau reikia sukurti tų priemonių. Kitų metų pradžioje mūsų finansų sektorioje įvyks revoliucija. Galiu pasakyti, kad tai sukurs naujus pamatus ateičiai. E, mūsų ekonomikų gyvybingumui ateityje yra būtina sukurti e, reikalingas e, sąsajas su kitais pasauliniais partneriais Tačiau neužtenka išspręsti tik vienos problemos pusės. Valstybių įsiskolinimo krizės šiais metais yra akivaizdus pavyzdys. Jis parodo, kaip ekonomikos valdymas buvo vykdomas prastai ir kaip taisyklės nebeatitiko realios ekonomikos raidos tempo. Todėl mūsų ekonomika buvo sukurta ant nestabilių pamatų ir ekonomikos valdymas e, buvo toks prastas. Mes galvojame sukurti stabilizacijos mechanizmą. E, Jau gegužės mėnesį ėmėmės konkrečių priemonių tam. Rugsėjo mėnesį komisija pasiūlė konkrečių priemonių ekonomikos stebėsenai pagerinti ir e, išsiaiškinti, kas yra tie nestabilumo šaltiniai. Visi komisijos pasiūlymai buvo būtini tam, kad būtų pasiektas e, konsensusas Europos tarybos pirmininko pono Letermo vadovaujamoje darbo grupėje. E, praeitą mėnesį Europos taryba šį požiūrį iš esmės paremė ir pagalvojo, kad reikėtų sukurti konkretų krizių valdymo mechanizmą. Manome, kad tai galėtų būti labai konkreti apčiuopiama veikimo priemonė ir komisija dabar galvoja, koks galėtų būti tos darbo grupės veikimo mechanizmas. Valstybės narės, e, kaip žinia, prisidėjo prie sutarties pasikeitimo, bet kaip žinome, kai pradedame keisti sutartis, tarsi atveriame Pandoros dėžę, skrynę. Ir uh, E, neretai atsiranda abejojimo dabar galiojančiais mechanizmais. Tačiau kai kurioms valstybėms narėms tie pasikeitimai buvo reikalingi dėl teisinių priežasčių. Sutarties pokytis, kuris dabar yra numatytas, yra labai riboto masto. Iš esmės jis nepakeis pagrindinių Europos kompetencijų, todėl aš noriu, kad tie pakeitimai būtų ratifikuoti iki 2013 metų, kai baigsis dabartinio laikinojo mechanizmo galiojimas. Manau, kad ta data yra reali, jeigu visi prie to, kad tas tikslas būtų įgyvendintas. Manau, kad e, tai yra būtina, kad būtų gerai parengta dirba ateičiai. Tačiau tokie ramščiai stabilumui nėra pakankami. To neužtenka, kad sukurtume stiprią ekonomiką ir darbo vietas. Ateitie reikės dar daugiau pokyčių Ir būtent apie tai yra kalbama naujoje Europa 2020 strategija. ES ateitis yra traktuojama kaip išmani, tvari ir visa apimanti. Mes turime galvoti apie naujus ekonomikos augimo šaltinius. Tai yra mūsų visų bendras uždavinys, sakau bendras, nes tie pokyčiai yra mums visiems, mūsų visų atsakomybės rytis. Ir ypač už tai yra atsakingi parlamentai, ir Europos, ir nacionaliniai parlamentai. Tokiu būdu jūs galėsite paremti e, sprendimų priimtinumą visuomenėje ir reformas bus, gyven, bus įgyvendinti lengviau. Dabar jau kaip ir turime priemonės, todėl turime galvoti apie pagrindinės struktūrinės reformas ir Europoje 2020 yra galvojama apie koordinuotą e, ateities reformų e, tinklą. Viskas turi būti pagrysta naujovėmis, e, moksliniais tyrimais, tvarumu. Tokiu būdu Europa bus aktyvesnė, lankstesnė ir atsparesnė. Matome, kad e, kol kas mes visai sėkmingai einame link Europą 2020 e, siekių. Skaitmeninė darbo atvarkė leido išplėsti uh, greitojo interneto naudojimą visoje Europoje ir dabar mes esame stipresni už savo konkurentus toje srityje. Mūsų inovacijos turi būti varomos mokslo ir technologijų pasiekimais. Viskas turi būti pritaikyta naujiems verslo modeliams, naujiems kūrybiniams projektams ir naujai rinkodarai. Tokiu būdu mes galėsime kovoti su skurdu, su socialinė atskirtimi, galėsime geriau išnaudoti turimus resursus. E, Bet jeigu norime eiti teisingų kelių, turime įvertinti ir savo pasiekimus. Ir tas įvertinimas leis mums geriau suprasti, kas yra reikalinga. Kaip jau sakiau, viskam reikia naujų priemonių, kurios būtų pagrystos patirtimi. Patirtis ne visuomet yra labai. E, patenkinama, jeigu pažvelgtume į Lisabono sutartį. Todėl nacionalinės programos įgauna ypatingą reikšmę. Jeigu tos programos bus neįgyvendintos, tai viskas taps tik biurokratinių uh, E, darbų ir e, laikas bus tik išvaistytas. Tačiau nacionalinė politika gali būti paversta tikrų Europos lygmens turtu, kuris sustiprins mūsų ekonomikų augimo perspektyvas. Todėl labai svarbu, kad visų lygmenų parlamentarai yra pirmosiose gretose bendradarbiaudami su vyriausybėmis, stengdamiesi, kad nacionalinės programos įgautų ypatingą prasme ir nacionalinių, ir Europos lygių. Būtina pasiekti konsensusą nacionalinių lygių, ne tik Europos lygių. Tos valstybės narės, kur vyriausybės ir parlamentai kartu dalyvauja rengdami programas, elgesi teisingai. O kai programos bus e, įgyvendintos, darbas dar nesibaigs. Parlamentarai turės e, stebėti, kaip e, jos yra įgyvendinamos, turės vertinti, kas pasiteisina, kas nepasiteisina. Ir tos priemonės bus reali priemonė visuomenės demokratiniam dalyvavimui ekonomikos pakeitime. Aš žinau, kad vyriausybės ir parlamentai nenori, kad ES kištusi į biudžetinės prerogatyvas, bet aš galiu Jūs patikinti, kad taip tikrai nesitiks, mes to niekada nesiekime ir taip niekada nebus. Aš džiaugiuosi, kad Jūs e, galite suprasti, e, kad kas vyksta ir išaiškinti, kas jums labiausiai rūpi. Tai, kad mes bendradarbiaujame, reiškia, kad mes turime keistis informaciją. Informacija suteikia mums naujų galimybių. Mes galime keistis informaciją apie fiskalinę padėtį, makroekonominės tendencijas, pagrindinės, pagrindinius ekonominės politikos tikslus ir tai leistų mums visiems vietoje laiku padaryti reikalingus pakeitimus. Krizė akivaizdžiai parodė, kad tai būtina mes akivaizdžiai matome, kad politiniai sprendimai kiekvienoje valstybėje narėje turi tiesioginius įtakos kitų valstybių narių ekonomikai. Dabar ekonominės politikos nebegalima vertinti kaip tik nacionalinės veiklos ryties. Tai yra savaime suprantama. Niekas negali to nuneikti. Jeigu tai nuneiktume, nuneiktume realybę. Tarpusavio priklausomybė egzistuoja viso pasaulio mastu. Mes e, galime išlikti pasaulinė veikėja tik tada, jeigu būsime e, E, susijęti pakankamai gerai su pasauliniais veikėjais ir su kitomis ES valstybėmis narėmis. Reikia ieškoti tvarių e, būdų priversti tą sistemą gerai funkcionuoti. Tai yra geros fiskalinės sistemos, geras biudžeto planavimas. Tačiau jokių būdų mes nenorime kištis į nacionalinių parlamentų prerogatyvas. Aš galiu pasakyti, kad visos priemonės turi įtvirtinti demokratinį legitimumą aktyviau dalyvaujant ir glaudžiau bendradarbiaujant Europos parlamentui, mes to pasieksime, nes Europos parlamentas yra tiesiogiai renkamas ir yra visiškai legitimus. Europos parlamentas nėra antrarūšis parlamentas. Europos parlamentas po Lisabono sutarties įsigaliojimo dabar turi kur kas daugiau galių. E, labai svarbu pripažinti, kad nacionalių lygių, nacionaliniai politikai dar kartais nesupranta, kokia yra ES institucijų šiandienos realybė. Gerbiami parlamentarai, Šiandienos diskusijos turbūt patvirtins, kad krizė reikalauja bendrų pastangų. Tačiau mūsų darbas turi būti orientuotas ne į tokią ekonomiką, kokia ji buvo, tokia, kokia ji turi būti. Mes negryžime į praeitį, mes turime kurti ekonomiką tokią, kokia ji turi būti ateityje. Turime galvoti apie ekonomiką, kuri būtų patikima ir konkurencinga pasauliniu lygiu. Ta ekonomika turi būti paremta mūsų ES principais ir vertybėmis. Mes norime, ir Lisabono sutartyje yra numatyta, kad būtų sukurta socialinė rinkos ekonomika. Ekonomika, kuri prisideda prie mūsų uh, atsakomybės e, įtvirtinimo. Uh, padedant žmonėms, kurie yra pažeidžiamiausi mūsų visuomenėje. Mes turime galvoti apie resursų efektyvumą, apie mažiau taršę ekonomiką. Tai yra mūsų pagrindiniai uždaviniai. Mes turime atremti daugybę skirtingų uždavinių, bet negalime atsisakyti savo tikrųjų vertybių - socialinės įtraukties ir e, aplinkosaugos. E, užtik, gero užtikrinimo. Tam reikia ir nacionalinių, ir Europos pastangų. Aš esu pasiryžęs kartu su jumis dirbti kad tą pasiektume. Ačiū uždėmesi. Eh, Labai ačiū, komisijos pirmininkė, mielas draugė. Kadangi ponas Leterm dar kol kas netvyko, mes galime pasielgti lankščiai. Ir galbūt dabar galėtume pradėti diskusijas kolegos, su kolegomis, kurie prašė žodžio. Ir kuomet ponas Leterm atvyks, mes išklausysime tai, ką jis norės mums pasakyti ir po jo vėl kalbės toliau kalbėtojai pagal sąrašą. Dabar norėčiau priminti Jums mūsų procedūrą. Kalbėtojai kiekvienas turės po 3 minutės pasisakymams ir prašom Jūsų, kaip galima greičiau laikytis Jums skirto laiko mes seksime tai pagal laikrodį. Taip pat prisimenate, kad vakar mes pradėjome mėlynosios kortelės procedūrą. Tai nereiškia, kad kiekvienas turi manyti, jog jie privalo pasinaudoti mėlynąją kortelę. Tačiau, kuomet kalbėtojas baigs savo pasisakymą, bet kuris kolega gali iškelti savo mėlynąją kortelę ir tada aš paklausiu prieš tai kalbėjusiojo kolegos, ar jis arba ji yra pasirengęs priimti klausimą iš iškėlusio mėlyną kortelę kolegos ir jeigu kalbėtojas sutinka, tada mes skirsime 30 sekundžių, nedaugiau, iškėlusiam mėlyną kortelę asmeniui, pareikšti jų klausimą ir tada kalbėtojas turės 30 minučių atsakymui. Ir bet kuris narys turi teisę iškelti mėlynąją kortelę daugiausia du kartus per visas diskusijas. O dabar man malonu perduoti pirmininkavimą mūsų kolegai Vili Dimair, kuris yra Liežo meras. Ir Dabar norėčiau suteikti ponui Demar žodį. Jis pirmininkaus toliau mūsų posėdžiui. O aš atsisėsiu šalia komisijos pirmininko. Voilà, merci, euh, monsieur le président. C'est un, un honneur pour moi de. Dėkoju. Pirmininkė, man didelė garbė pirmininkauti šiam posėdžiui. Ir aš pradėsiu savo pirmininkavimą, pirmiausia suteikdamas e, žodį poniai. Pone Vesaitai, tris minutės, prašom. Gerbiamas komisijos pirmininkė, e, mes sveikiname Europos komisijos pasirengimą pradėti vykdyti e, po, po šitos Europą ištikusios krizės rimtas finansinės reformas, nes globaliai ekonomikai reikia ir globalaus reguliavimo, kaip parodė ši krizė. Deja, laisva rinka be reguliavimo sukals vis naujas ir naujas krizės. Aš e, sutinku, kad e, vis dėlto turėtų būti įvestas finansinių transakcijų mokestis tačiau abejonių kelia ar būtent europos mastu įvestas šitas mokestis bus efektyvus nes finansinės rinkos irgi veikia globaliai tai europa kaip stambus ekonominis pasaulio žaidėjas turėtų kalbėti apie, apie pasaulinį finansinių transakcijų mokestį. Bankai, kurie sukėlė šią krizę ir toliau iš jos pelnosi. Mes dabar kalbame apie naujų darbo vietų kūrimą. Turint minti, kiek yra įsiskolinusios valstybės, bankai pelnosi iš jų užuot, užuot finansavę smulkų ir vidutinį verslą. Nes kam rizikuoti, kai valstybės yra puikios, puikios e, ir garantuotos e, pelnų davėjos. Ir už tai, man atrodo, reiktų pagalvoti, kaip, kaip priversti bankus dirbti labiau smulkiam vidutiniam verslui ir būtent e, naujų darbo vietų kūrimui. Kalbant apie 2020 strategiją, aš manyčiau, mes neturėtumėm išleisti iš akiračio e, piliečių energetinio skurdo mažinimą. E, pasinaudodama šią progą aš norėčiau kad europos sąjunga nuo deklaracijų kad kalbės energetikos sektoriuose vienu balsu tą ir darytų nes dabar matome kad na, e, diskutuojant su energijos tiekėjais vis dėlto kalbama dvišalių santykių. Ir labai gerai, kad vis dėlto pasitikima nacionaliniais parlamentais ir bus keičiamasi tik informacija dėl fiskalinės drausmės nes aš manau kad nacionaliniai parlamentai turi pakankamai e, galių ir įrankių e, vykdyti savo, savo vyriausybių e, parlamentinę kontrolę kalbant apie finansinę drausmę. Merci beaucoup, Madame. Je vous félicite pour le respect euh, Dėkoju, ponė, ir labai ačiū, kad laikėtės jums skirto laiko. Dabar kalbės kitas kalbėtojas. Ponas Andrei Galizevski iš Lenkijos. Prašom, kolega. Dėkoju, panie Dėkoju, pirmininkė. Geresnis ekonominis valdymas ES šiuo metu yra būtinas. Tai yra reakcija į krizę. Ir būtina imtis tokių veiksmų, nepaisant esamų aplinkybių. Mums reikia geresnio valstybių narių ekonominės politikos koordinavimo, mums reikia stebėti politinę padėtį ir sukurti krizių valdymo sistemą. Tai yra puikiai apibriežti tikslai, kurie padės mums sumažinti grėsmes e, kylančias Europos ekonomikai ateityje. Tačiau strateginis ES tikslas yra padidinti mūsų konkurencingumą pasauliniu mastu. Tam, kad tai pasiektume, mes privalome užbaigti bendrosios rinkos kūrimą po dešimties metų, kuomet šis projektas buvo pradėtas konkurencinė ES padėtis yra tiesiogiai, tiesiogiai proporcinga valstybių narių konkurencingumo padėčiai, o tuo tarpu valstybės narės konkuruoja tarpusavyje. Šis konkurencingumas vis dėlto turi pridėtinę vertę. Atsižvelgiant į vakarykštės diskusijas apie konkurenciją tarp valstybių narių, kalbant apie mokestinės sistemas, Mes išgirdome neigiamų nuomonių apie tai. Mes kalbėjome apie konkurenciją, kurią sunku apibriežti. Mes kalbėjome apie tai, kad galbūt nereikia paisyti teisinių taisyklių arba kad galbūt reikia pakeisti įstatymus reglamentuojančius konkurenciją. Mes diskutavome apie bendrą mokestinę sistemą, vis dėlto, kalbant apie mokesčių tarifus ir darbo kaštus, čia konkurencingumas turėtų išlikti. Ponas Barozas kalbėjo apie naujas darbo vietas. Žinoma, naujos darbo vietos yra kuriamos per naujas investicijas. Ir mes turime skatinti investuotojus tiek iš ES, tiek iš JAV, Indijos, Brazilijos, iš kitų trečiųjų valstybių investuoti. Ir mes turime teikti paskatas investuotojams, o tam mums reikia vidaus konkurencijos per e, e, skirtingus darbo kaštus, per skirtingus mokesčius, per gebėjimą teikti paskolas. Taigi Mes tikrai apie daug ką diskutavome. Dėkuoju. Labai ačiū. Norėčiau pasiūlyti dabar pereiti prie trečiojo kalbėtojo, ponas Malcolm Harber, Europos parlamento narys. Prašom, ponė, žodis jums. Indeed, Labai ačiū, pirmininkė. Kaip vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pirmininkas Europos parlamente. Aš turėjau garbės vakar pirmininkauti darbo grupiai ir dėkoju pranešėjai už tikrai puikų pranešimą, kurį mes išgirdome. Mes kalbėjome apie klausimus, kurie yra labai svarbus šiuo metu, būtent kaip užbaigti bendrosios rinkos įgyventinimą. Aš dabar norėčiau išreikšti kelias pastabas apie darbą, kurį dirbo mano komitetas. Pirmiausia, mes turime iškelti to svarbą pačios komisijos ES 2020 strategijos kontekste. Mes žinome, kad prieš dvi savaitės mes e, pradėjome bendrosios rinkos akto svarstymus. Per ateinančius kelis mėnesius mes dar svarstysime tai, mes sulaukime 50 pasiūlymų, kaip užbaigti bendrąją rinką. Ir aš žinau, jog komisijos pirmininkas iškėlė reformų svarbą. Aš e, žinau, kad komisijos pirmininkas neminėjo bendrosios rinkos akto savo pasisakymę, tačiau jis apie tai kalbėjo vėliau, o būtent su tuo ir yra susijęs mano komitetas. Tai parodo, ką mes galime nuveikti šiame komitete, sakydami Europos komisijai, ką reikėtų padaryti ES 2020 strategijoje, tam, kad mes galėtume užbaigti šių esminių instrumentų įgyvendinimą. Tai sudaro ekonominio augimo pagrindus, siekiant išbristi iš krizės Europos Sąjungoje. Mes taip pat pasakėme komisijai, kad viešieji pirkimai neveikia taip gerai, kaip tai turėtų veikti. Daugelis žmonių suvokia juos kaip biurokratinę kliūtį kuri kelia grėsmę ekonominiam augimui, užuot skatinusi viešasis įmonės kurti konkurencingumo. Taigi labai svarbu pažiūrėti, kaip mes dirbsime ties šią strategiją. Ir čia aš perinu prie antrojo mano pastebėjimo, kuriuo norėčiau pasidalinti su kolegomis čia ir kartu su komisijos pirmininku. Jei nacionaliniai parlamentai ir toliau turės vaidinti šį esminį vaidmenį, padėdami mums dirbti, skatinant bendrosios rinkos vaidmenį, Mes turėsime dirbti kaip Europos parlamentarai kartu su piliečiais. Mes turime dirbti daug toliau žvelgdami į ateitį, numatydami strateginės perspektyvas. Praktiškai visiškai būtų nenaudinga, jei komisija atsiųstų mums detalius pasiūlymus, kuriems mes būtume visiškai nepasirengę ir turėtume tik keletą savaičių juos atsakyti. Tikrai tokiu būdu mes neįsitrauksime į darbą. Mums reikia įsitraukti, kalbant apie ateinančius projektus, strategijas. Norėčiau pateikti Jums paprastą pavyzdį. Apie tai pakalbėsiu labai greitai, kad neviršyčiau man skirto laiko. Kalbant apie abipusį profesinių kvalifikacijų pripažinimą, mes žinome, kad komisija rengėsi paskelbti reformą 2012 metais. 2011 metais mano komitetas iš reikš paskelbs svarbę ataskaitą šią temą. Mes turime susitikti su nacionaliniais parlamentarais ir aptarti šį klausimą, išgirsti jūsų e, rūpeščius. Taigi, kolegos, mes turime siūlyti komisijai tai, kaip turėtume dirbti kartu. Mes turime imtis strateginio požiūrio, kad jūs galėtumėte kalbėtis su tokiais komitetais kaip mano komitetas, kad mes žinotume, ką darysime su detaliais pasiūlymais iš komisijos pusės. Mes tokiu būdu turime įsitraukti. Ir tai yra jūsų vaidmuo. Mes turime tokiu būdu valdyti mūsų tarp parlamentinius santykius. Mes turime dirbti kartu su komitetais, su komisija, įtraukti Europos parlamentarus ir nacionalinius parlamentarus tinkamų laikų, kad galėtume pasiekti tinkamo rezultato. Ačiū. Dėkoju už jūsų pasisakymą. Dabar pasisakys ketvirtasis kalbėtojas, ponas Liugar iš Austrijos nacionalinio parlamento. Prašom. Ačiū. Šiuo metu Europos bankai gauna e, pinigų tiek, kiek nori iš Europos centrinio banko, vos už vieną e, procentą palūkiamų, po to e, superka valstybinės obligacijas, gauna 10 procentų ir didesnius pelnus ir visa tai be jokios rizikos, nes visa mm, rizika prisima Europos centrinis bankas ir vyriausybės. Galiausiai regime, kad bankai e, daugiausia laimi iš žemų ECB palūkanų, bet E, žemos palūkanos neduoda naudos tam, kam turėtų. Iš tiesų mažos vidutinės įmonės, e, jos Austrijoje sukuria e, daugiausia darbo vietų, tačiau jiems suteikiami kreditai už 7-8 procentus, kadangi bankai tikina, jog labai rizikinga teikti jums kreditus Dabartinė palūkanų norma, siekianti 1 procentą, nepasiekė tų, kurios turėtų. Kalbama, kad mažesnė palūkanų norma turėtų padidinti ekonomikos augimą ir užimtumą, bet taip nenutinka. Galų galiausia kuriamas e, spekuliacinis burbulas, kuris mus visus gali paskandinti. Reikia pasiekti, kad palūkanų normos e, pateisintų E, savo vaidmenį. Dar norėčiau pakalbėti apie demokratijos vystimasi ir darbo e, vietų kūrimą. Dabar yra per mažai darbo vietų, o po 10-15 metų gali situacija pasikeisti. Taigi e, visuomenė senėja, turime galvoti, ką darysime po 15 ar 20 metų, kad tuomet e, mūsų ekonomikoje būtų pakankamai e, žmonių pasirengusių dirbti. Kita išeitis e, be skatinimo gimdyti vaikus, tai atverti sienas imigracijai, aišku, labai apgalvotai tą padaryti, tik kvalifikuotiems darbuotojams, o dabar Dabartinė darbo jėga, ypač imigrantai, turėtų būti skatinami persikvalifikuoti, šviestis, nes šiuo metu e, būtent nekvalifikuoti darbuotojai sulaukia mažiausia dėmesio ir sukelia didžiausių problemų. Akivaizdu, kad mums reikia peržiūrėti prieglopščio e, teisę. Daug žmonių prašo prieglopščio Europoje, reikia taisyklės pakeisti ir pritaikyti prie realybės. Kitaip ateitie neišvengsime milžiniškų problemų. Ačiū. Ačiū už pasisakymą kolegai. Ačiū, kad neviršite jums skirto kalbėjimo laiko. Dabar e, penktasis e, kolega, e, kolegė teisingiau sakant, ponė Olešovska iš Lenkijos Seimo. Prašom. Ačiū, Pone pirmininkė, ponios ir ponai, mūsų antrą dieną besitenksiančios diskusijos apie tai, kokių iššūkių laukia Europa ir ką turėsime daryti po krizės palėtė tris labai svarbius klausimus. Jie buvo patir, aptarti e, darbo grupėse - augimas, bendroji rinka, ekonominis valdymas. Šie trys klausimai. turėtų uh, jeigu juos atsakysime, jie turėtų mums užtikrinti augum, augimą. Jau daugiau nei dešimtmetį dirbu ekonomikos komitete ir diskutuojame apie įvairiausius klausimus, daugiausia problemų sukelia viešieji pirkimai. Mano nuomonė įstatymas ir mm, reikalavimai taikomi viešiesiems pirkimams yra griežti, tačiau verslininkai juos tikrai gali atitikti. Problema yra, tačiau, kad tose valstybėse narėse, kur viešiai pirkimai yra plačiai taikoma kaip investicinė priemonė, pernelik mažai dėmesio skiriama verslininkų švietimui. E, verslininkai paprasčiausiai nežino, kaip jie gali ar turi dalyvauti viešųjų pirkimų procedūrose. Dėl to jie skundžiasi dėl biurokratinių mm, kliučių ir trukdžių, tačiau jie nesuvokia, kokią atsakomybę jie ketina prisimti viešųjų pirkimų reikalavimai yra būtini tam, kad jie būtų sėkmingi juk mes turime išrinkti įmonę, kuri e, gali užtikrinti didžiausią sėkmę e, konkrečiam projektui. Akivaizdu, jog reikia mm, rengti kažkokius mokymus e, verslui, verslininkams bei papasakoti, su kokia rizika jie susiduria, e, jei nori dalyvauti viešuosiuose pirkimuose ir pamokyti, kaipgi jiems reiktų laimėti viešuosiuose pirkimuose. Manyčiau, kad reiktų daugumai valstybių narių šviesti ir visuomenę, kaip uh, kurti novatoriškas idėjas, e, kaip e, ieškoti naujų verslo nišų. Taip pat turime galvoti apie aplinkos apsaugą bei aplinkai draugiškus sprendimus, nes e, aplinka ir jos išaugimas yra mūsų ateities garantas. Taigi turime padėti įmonėms užsidirbti, bet e, tuo pat metu e, turime siekti, kad įmonių rizika būtų mažesnė ir e, jos generuotų didesnį pelną. Aš nekalbu tik apie naujų įmonių kūrimą. O Lenkijos patirtis čia yra tikrai gera, pas mus krizė sėkmingai įveikta ir naujos įmonės sparčiai kūrėsi. Ačiū. Dabar ponė Figureido, Europos parlamento narė. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. mūsų diskusijose reiktų galvoti apie e, tokius esminius klausimus. Pirmiausia, prastėjanti užimtumo situacija, skurdas ir netoligumai visuomenėje. Manyčiau, taip atsitiko dėl iki šiol vykdytos politikos. Beje, tai jų dėmesys buvo atkreiptas. Krizė išsivystė iš bankų sektoriaus, o iš tos krizės e, pelnosi tie patys bankai. Apie tai liūdėja vien jau sudėtinga mažų ir vidutinių įmonių finansavimo situacija, o padėti dar labiau blogina vadinamieji taupimo biudžetai, mažinamos pačios svarbiausios išlaidos, Tas daroma tose valstybėse, kurios susiduria su didžiausiais sunkumais. Ten e, taupimo politika vykdoma labai drastiškai, stengiantis aklai atitikti neracionalius stabilumo ir augimo pakto kriterijus. Tai nėra racionalu. Aš nekalbu tik apie Graikiją ar Airiją, aš kalbu ir apie Portugaliją. Ten situaciją įvardinčiau kaip dramatišką. Esu tvirtai įsitikinusi, kad ateityje skurdas tik išauks, nedarbas padidės, o e, praraja tarp e, skurstančiųjų ir turtingųjų tik dar labiau išauks. Ateitie mes turėsime mažesnę ekonominę ir socialinę sanglaudą bei išaugusi skurdą tais metais, kurie oficialiai vadinami kovos su skurdu metais. Tokios yra mano liūdnos prognozės. Manyčiau, kad netrukus skurstančiųjų skaičius peržengs 100 milijonų ribą. Aš tiesiog nesuvokiu, kodėl uh, Europos komisija mm, drįsta kalbėti apie kovos su skurdu metais, tuo pat metu reikalaudama laikytis visų paktų, taupyti kiek tik įmanoma ir visur, kur įmanoma ir neįmanoma. Akivaizdu, kad tokios priemonės tik blogina situaciją. Žinoma, st finansinis stabilumas yra aukščiausias priesakas, bet socialinio tvarumo negalima pamiršti. Reikia bandyti keisti situaciją. Jeigu mes laikysimės vykdomos politikos, padėtis tik prastės, ir visa ES sukurta gerovė pradės sviruoti, jai iškils grėsmė, kils pavojus ateities kartoms, jaunimui neliks darbo ir jie bus pasmerkti gyventi skurde. Ačiū. Irma président du Conseil européen. Dabar mes jau turime tarybos pirmininką. Ir Belgijos ministrą pirmininką, kuris pavėlavo, nes buvo laidotuvėse, bet dabar atvyko ir suteikiu žodį jam. Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, aš e, noriu pasakyti, kad e, E, šiandien e, po pietų vyks pono Dikeno laidotuvės ir aš turėjau e, vyriausybės vardu ten nuvykti ir aš ponui Barosui pranešiau, kad taip pat mes deramės dėl Belgijos biudžeto. Belgijos biudžetas, kaip aš jau sakiau, pasiekė stabilumo ribas ir Mes tą nuolat kartojame. Ponios ir ponai, jūs mane pakvietėte, kad aš aptarčiau, kokie uždaviniai laukia Europos po krizės. Aš matau, kad praėjus maždaug dviejiems metams po krizės protrukio finansų pasaulyje e, čia Briuselėje mes matome aiškių ženklų, kad iš krizės yra išprendama. Manau, kad tai vyksta labai greitai, ekonomika santykinai greitai atsigavo, lyginant e, su tuo, kas būdavo anksčiau. Iš pradžių aš norėčiau pakalbėti apie Belgiją pirmininkaujančią tarybai. Aš e, labai atsiprašau, kad be, liko tik 50 dienų Belgijos pirmininkavimo. E, mums dabar reiks būti kantriems ir padaryti viską iki galo. Ir bendrai aš manau, kad mes e, dirbame taip, kaip numatyta Lisabono sutartyje. Mes nebandėme primesti kokios grinai belgiškos programos ir visuomet stengiamės pabrėžti, kad e, skiriame ypatingą reikšmę naujų institucijų vaidmeniui. Ar tai būtų tarybos pirmininkas, ar tai būtų ypatingoje galiotinė užsienio reikalams. Mes nekalbėjome tik apie e, belgišką programą. Mes visuomet e, stengiamės atlikti sąžiningą tarpininko vaidmenį ir Sprendimai, kaip žinia, e, yra priimami Lisabono sutarties dvasioje. E, tai pasakius, galiu pasakyti, kad e, mes vadovomės penkiomis pagrindinėmis veiklos gairėmis. Ir iš esmės tai yra susiję su ekonominė ir finansinė bankininkystės krize. Bet ir tai yra svarbiausia mūsų veiklos rytis. Antras dalykas yra Stoholmo programos įgyvendinimas. Trečias dalykas - socialinė politika ir sanglauda, kuri turi būti plėtojama visos Europos lygių. Ketvirtas dalykas yra aplinkosauga ir pasirengimas Kankūno konferencijai. Nagojoje jų matėme, šiek tiek paramos sulaukėme. Ir penktas dalykas - toliau turime kalbėti apie ES plėtrą. Ir čia, kaip matėme taryboje, taip pat reikalai juda į priekį. Kitas dalykas, dėl jūsų susitikimų šiandien aš galėčiau pakalbėti apie tai, kas yra didžiausi iššūkiai Europos Sąjungai ateityje. E, nieko čia originalaus nepasakysiu, nes visų pirma, pabrėšiu, kad reikia geresnio ekonominio valdymo. Ir spalio 27-8 e, taryboje buvo kalbama būtent apie tai. Antras dalykas E, turime parengti deramą dosiją dėl finansų sektoriaus priežiūros. Trečias dalykas - ES 2020 strategija. Ketvirta - vidaus rinka ir naujovių politika. Ir paskutinis dalykas - turime įvertinti ger, gerą ES funkcionavimą ar e, gerai vyksta įstatymų priimimo procedūra, ar teisingai e, klostosi biudžetinės procedūros. Šią savaitę biudžeto procedūra kitiems metams turėtų pasibaigti. Taigi pirmiausia, ekonomikos valdymas ir Europos tarybos išvados po 27-8 dienos susitikimo. Labai daug dėmesio buvo skiriama makroekonominiai priežiūrai. E, darbo grupė, kurie vadoja ponas Van Rompoj, pateikė savo ataskaitą ir nuo rugsėjo 29 dienos e, taryba iš viso, e, atsiprašau, komisija iš viso pateikė šešis pasiūlymus tarybai ir taryba pateikė savo atsakymą. Plačiai kalbama apie reikiamybę sustiprinti stabilumo ir augimo paktą su visai lė priemonių, numatant ir sankcijas, e, griežtas politinės sankcijas, net yra kalbama apie finansinės sankcijas, jau nekartosiu to, ką jūs puikiai žinote. Labai svarbu pabrėžti, kad tos sankcijos turėtų būti pritaikytos dabar labiau automatiškai negu būdavo anksčiau. Ir reikia pabrėžti 60 procentų BVP valdymo sustiprinimą, nes matėme, kad e, tam tikrais etapais, kai kuriuose valstybėse labai smarkus nuosmukis jautėsi tuo metu. Kalbėjome plačiai ir apie Europos semestrą, kuris prasidėjo 2011 metais. Kitais metais Ir ten labiausia buvo pabrėžiama, kad reikia laikų pateikti aktualią stabilumo programą, kad visos valstybės narės tuo pat metu galėtų pateikti savo nacionalinės reformų programas, atsižvelgdamos į tai, dėl ko buvo susitarta. Plačiai kalbėjome ir apie gerą krizių valdymo mechanizmą, dėl to jau susitarėme, tačiau negalima e, apsiriboti tik komisijos pasiūlymais kurie jau yra pateikti, reikia galvoti ir apie e, nuolatinės sistemos vidinę priežiūros sistemą. Turime galvoti apie euro apsaugojimą. Ir būtent tokioje dvasėje buvo priimami sprendimai e, vadovaujant tarybos pirmininkui. Antras elementas e, - finansų sektoriaus priežiūra. Kokia yra dabartinė situacija? Mes pritarėme tekstams dėl keturių priežiūros institucijų, banko, draudimo, rinko, o visą tai dar prižiūrės bendra priežiūros institucija. Kitas svarbus klausimas yra alternatyvių fondų valdytojų privataus kapitalo fondų, e, padidintos rizikos fondų valdytojų dokumentas. Parlamentas pritarė šiem dokumentams ir netrukus teisėkuros procedūra baigsis. Mes taip pat turime būti ambicingi kredito reitingo agentūrų srityje, pabandysime pažiūrėti, kiek toli galime eiti, tačiau nebejoju, kad susitarimas šioje srityje bus pasiektas. Toliau Europa 2020 strategija. Negaliu čia pridurti kažką, ką jau, manau, pasakė kolega Barozo. Akivaizdu, jog turime pasimokyti iš tų trūkumų, kurie išriškėjo vykdant Lisabonos strategiją, reikia veikti efektyviau, konkrečiau, sukurti gyvybingesnę sistemą, kuri padėtų įgyvendinti Europą 2020 strategiją. Ir čia yra penki pagrindiniai tikslai. Jie taip pat buvo patvirtinti europinių lygių, kaip pat pavyzdžiui dėl socialinės įtraukties, užimtumo. Akivaizdu, kad spėjome e, laiku atlikti visus darbus tiek europinių, tiek nacionalinių lygmenių. Taip pat buvo pasiūlytos priemonės kovoti su įvairiausiais trūkumais įvairiausiose sritise. Taip pat pavyzdinės iniciatyvos paskelbtos socialinė sanglauda, socialinė įtrauktis. Tikrai gerai, kad e, šis rytis yra prioritetinė. Taip pat nacionalinių lygmenių reiks toliau kurti mm, efektyves nacionalinės reformų programas. Turėtų jos padėti siekti pagrindinių penkių tikslų strategijoje. Be abejo, Europa 2020 strategija duos naudos tik jeigu ji bus integrali Europos ekonominė valdymo dalis. Tikrai mums reikia galvoti apie makroekonominę, e, biudžetinę strategiją. Visos šios dėlionės dalis turi vienas kitą papildyti, sustiprinti sakyčiau, būtent tokia strategija ES būtų E, revoliucinga bei akivaizdus žingsnis į priekį, e, gerinant ek ekonominį valdymą. Toliau perėsiu prie ketvirtojo elemento - vidaus rinkos. Kartu su savo patarėjais e, ir kolegomis iš Ispanijos, bei nesenai vyko susitikimas su kolegomis iš Italijos. Mes e, nusprendėme, kad jau 30 metų besitėsintis klausimas turėtų būti išspręstas. Turiu omenyje europinį patentą. Šis klausimas ypač aktualus mažoms ir vidutinėms įmonėms. Jos turi galėti e, gauti patentą, ir galėti konkuruoti su amerikiečiais. Šis e, klausimas yra vienas iš pirmininkaujančios Belgijos prioritetų. Čia mes tikrai norėtumėme mm, pasiekti proveržį. Aišku, kai kurios valstybės e, mm, turi tam tikrų abejonių, bet mes tikimės sėkmingo rezultato toliau vidaus rinką aišku. Daug dar liko ką nuveikti. Šiuo metu taryba laukia komisijos pasiūlymo dėl 50 ties e, trūkumų e, vidaus rinkoje. Taip pat lieka atviras laisvos priekybos susitarimų klausimas. Šie susitarimai turėtų atverti didesnės galimybės eksportui, jei neklystų rugsėjį pavyko e, susitarti ES ir Pietų Korijai buvo pasiektas tikrai mm, išsamus ir visą apimantis e, susitarimas, e, tikrai unikalus e, laisvos priekybos susitarimų istorijoje. Tikrai džiaugiuosi tuo susitarimu, kurį pasiekė ES ir Pietų Koreja. Ir galiausiai nemažiau svarbus tikslas. Visi šie aktualūs klausimai, svarbios problemos neturėtų e, pernelyg užgošti institucinių klausimų. Lisabono sutartį turime, jie turėtų galų gale pradėti e, normaliai funkcionuoti. Aišku, iš visų jėgų stengiamės, kad taip ir atsitiktų. 20 e, teisės iniciatyvų esame iškėlę ir jau baigę nagrinėti. Šiais metais tikimės baigti dėrėti dėl 11 metų e, biudžeto. Viskas vyksta pagal bendro sprendimo procedūrą. Tačiau e, e, nepamirškime, kad 11 metų biudžetas yra viena problema, bet ilgametė perspektyva yra kitas aktuolus klausimas. Nesenai pasirodė pirmieji pasiūlymai bei aktualiai keliamas nuo savų išteklių ES klausimas. Mm. Pirmieji, pirmieji darbai turėtų būti baigti iki lapkričio 15 ir e, rytoj ar poryt pamatysime, mm, kuom viskas baigsis. Aišku, ES išlaidos e, negali būti begalinės, jas reikia e, tinkamai panaudoti, mm. Tuo pat metu gerbėme Europos parlamento poziciją ir jo prerogatyvas. Tačiau aš nebejoju, kad sėkmingai baigsime nagrinėti mm, abu klausimus. Štai trumpai pristačiau, mm, ką mm, nuveikė pirmininkauti Belgija ekonomikos srityje, kalbant apie trumpalaikę ir ilgalaikę perspektyvą, kokios buvo tarybos e, išvados spalio pabaigoje. Taip pat Europos 2020 strategijos svarba bei sėkminga institucinė sąranga. Bei siekia didinti ES patikimumą. Ačiū. Dėkoju. Tarybos pirmininkė, ministrė pirmininkė, ponas Barozas sutiko atsakyti, tačiau žinoma, mes taip pat turime laikytis mums numatyto laiko. Taigi mes dar tęsime dabar savo diskusijas ir dabar suteiksiu žodį ponui Goran Petersen iš Švedijos parlamento, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė pirmininkė. Europa turi skirti e, didžiausią dėmesį ekonomikos augimui. Būtent per tai mes galime tolimesnėje perspektyvoje atremti mūsų didžiuosius iššūkius. Daugelis pasisakiusiųjų teigia, kad reikia e, stiprinti e, jėgas, tikrinti pastangas ekonomikos stiprinti, e, ekonomikai didinti ir daugiau investuoti iš ES biudžeto. Manau, kad tas pasiūlymas yra geras, tačiau vietoj to, kad mes didintume ES biudžetą, reikėtų pirmiau pagalvoti apie tą biudžetą, kurį jau turime. Tame biudžete yra labai daug dalykų, kurie nėra orientuoti į ekonomikos augimą. Mūsų biudžetai turėtų būti orientuoti būtent į augimo galimybės, daugiau reikia galvoti apie mokslinius tyrimus, naujovių kūrimą, mažiau reikia galvoti apie socialinę paramą ir e, pagalbą. E, parlamentaras e, Lūgan iš Austrijos kalbėjo, kad trūksta dabar darbo jėgos ir ateitie jos dar labiau trūks. Aš manau, kad tai yra labai rimtas uždavinys ir jis dar labiau taps rimtesnis, e, kai e, suprasime, kad greta darbo jėgos tokos dar egzistuoja ir nedarbas. Turim ieškoti stimuliavimo priemonių mūsų žmonėms keisti e, savo kvalifikaciją. Negalima kalbėti apie ankstyvesnį žmogaus išleidimą į pensiją. Reikia daugiau galvoti rū e, užimtumo lygį visoje Europoje. Vis didelėje dalyje ES moterys yra neišnaudotas resursas. Ir ateityje, galvodami apie darbo jėgos stoką, turėtume e, sukurti daugiau darbo galimybių moterims. Ir galiausiai sutelkime dėmesio uh, sutelkdami dėmesį Europos ekonomikai, mes galėsime išspręsti ar bent jau sumažinti tas problemas, e, kurios dabar atrodo neišsprendžiamos. Ačiū. Dėkoju. Ačiū, kad neviršijote jums skirto laiko. Dabar suteikiu žodį poniai Kadžiuskova iš Čekijos Respublikos. Prašom. Dėkui, pana předsedo, eh, za slovo. Dėkoju, pirmininkė. Labadiena, ponės ir ponai. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti pirmininkaujančią Belgiją ir padėkoti už tai, kad suorganizavo šią konferenciją. Dėkoju Jums už puikias diskusijas svarbiais klausimais. Žinau, kad Čekijos parlamentas taip pat turi atlikti savo namų darbus. Keletas pasisakiusiųjų vakar minėjo Lisabonos strategiją. Ir ponas Barozas taip pat minėjo šį klausimą. Žinoma, mums nepavyko pasiekti kai kurių tikslų, tačiau manyčiau, jog būtų teis, neteisinga sakyti, kad Lisabonos sutartis žlugo. Įgyvendindama Lisabonos strategiją, ES priėmė kai kurios svarbius sprendimus be kita ko, nekonkuruoti tarpusavyje tokiuose srityse, kur mes negalime konkuruoti. Pavyzdžiui, nekonkuruoti su kitais, e, e, kuomet reikia išbristi iš krizės. Lisabonos strategija nustatė tam tikrą ekonominį modelį, kuriuo mes galėtume konkuruoti su savo konkurentais. Europa 2020 kaip vizija ir kaip strategija kaip tik ir remiasi tuo. Mes negalime aukti vien tik tai dėl paties augimo. Mes turime aukti tam, kad tobulintume savo gyvenimo kokybę. To tikisi europiečiai, to tikisi ir visas lygės pasaulis. Tačiau jeigu mes norime tai padaryti, turime dirbti kartu. Lisabonos strategija galėjo e, susilaukti didesnės sėkmės, jei ji būtų buvusi įgyvendinta taip energingai nacionaliniu lygiu, kaip kad buvo įgyvendinama Europos lygiu. Jeigu mes būtume pasišventę vykdyti Lisabonos strategiją nacionaliniuose parlamentuose, nebedarykime tos pačios klaidos su Europa 2020 strategija. Mes nacionaliniuose parlamentuose turime dirbti labiau, kad įgyventintume šią strategiją. Mes Turime pasiekti sėkmės savo atskirose valstybėse narėse, jeigu norime dirbti kartu, gerindami gyvenimo kokybę visame pasaulyje. Ekspertai yra įsitikinę, kad mes galime konkuruoti ne tik sukurdami mokestinės paskatas, bet taip pat gerindami visuomenės veikatą ir švietimą. Štai kodėl mes turime dirbti sunkiai tam, kad skatintume europinį socialinį modelį. Taigi norėčiau padėkoti Jums dar kartą, kad suteikėte mums šią galimybę padiskutuoti kartu su nacionaliniais parlamentais, Europos parlamentu ir su Jumis, pirmininkė Baroze, ir per Jūs su Europos komisija. Kadangi dabar kaip niekada anksčiau mes suteikėme e, Lisabonos strategijai tą dimensiją, jog Europos ateitis priklausys tiek nuo nacionalinių parlamentų, tiek nuo europinių institucijų siekiant mūsų bendrų tikslų. Dėkoju. Ačiū. Dabar kitas kalbėtojas bus e, ponas Krainer iš Austrijos parlamento. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėjau išsakyti keletą minčių dėl valstybės skolos. Mes apskaičiuojame valstybės skolos santykį su BVP ir tiek naujas skolas, tiek absoliutų įsiskolinimą BVP atžvilgių 70 procentų tokias įsiskolinimas siekia mano gimtinėje ir tai pažeidžia ES reikalavimus. Taip pat nepamirškime ir privataus sektoriaus skolos e, e, ir jeigu mes šį, tas skaičių įtrauktumėme, tai mm, mano e, valstybė įsiskolinimai siektų 22 procentus. Tačiau turime pagalvoti, kaip buvo valdomi finansiniai srautai. Pavyzdžiui, Austrijoje pastarosius dešimt metų situacija panaši čia kaip ir kitose eurozonos narėse. Regime, kad mažiau nei 50 procentų e, reiktų apmokesti gaunamus pelnus ir netrukus galėtumėme netrukus sumažinti skolą iki nulio. Taigi turime vos 10 procentų daugiausia pelno gaunančių įmonių ar asmenų apmokestinti mažiau nei 50 procentų ir mažiau nei per dešimtmetį mm, e, valstybės skolos neliktų, taigi tie pinigai, kurie keliauja skolai aptarnauti, galėtų būti e, atiduodami švietimui, inovacijoms, socialiniams išmokoms. Taigi E, reikia mums efektyvesnių įmonių, efektyvesnio turto perdalymo, nes žinome, kad tos e, visuomenės, kur turtas tolygiai padalytas, veikia daug efektyviau nei ten, kur turto padalymas netolygus. Taigi, manyčiau, mums reiktų kurti panašaus pobūdžio skolos gražinimo problemas, nes jos padėtų vos per dešimtmetį išmokėti visas valstybės skolas. Dėkoju. Dabar suteikiu žodį Alberto Kosto iš Portugalijos parlamento, prašom. Obrigado, prezident. Dėkoju, pirmininkė. Europos politinis diskursas neseniai įtraukė apdairios politikos koncepciją. Tai yra vertinga koncepcija, tačiau ją yra naudojamasi įvairiais būdais. Atsižvelgiant į įvairias pateiktas iniciatyvas, yra numatomos daug žadančios reformos, kurios jau yra vykdomos. Tačiau matome, kad kartais vykdomos visiškai neapdairos strategijos ir teikiamos neapdairos idėjos. Taigi, būtų tikrai net netinkama čia taikyti sankcijas, kuomet valstybės narės neteisingai pasinaudoja savo balsavimo teisėmis. Europos semestras yra vertingas pasiūlymas kaip toks, tačiau ar būtų protinga įtraukti e, ir nacionalinių parlamentų vadovaujantį vaidmenį šiame semestre. Antrajame semestre nacionaliniai parlamentai tokiu atveju turėtų dirbti su detalėmis, kurios buvo įvestos pirmajame etape. Taigi aš manyčiau, jog būtų protingiau elgtis atitinkamai. Taip pat reikėtų paminėti ir įvairiausias teisinės procedūras numatytas pagal Lisabonos sutartį, kurios yra susijusios su tuo, jog reikėtų įsteigti institucija, kuri neturi jokių teisėkuros galių. Tokia teisėkuros procedūra, e, manyčiau, yra pavojinga iliuzija. Tikrai mes apsigauname, jeigu sakome, jog sutarties peržiūra galėtų įvykti labai paprastai per naktį tiesiog įvedus tam tikras sankcijas. Ir argi jūs tikrai įsivaizduojate, kad galima pakeisti konstitucinių teismų padėtį valstybėse narėse? Maničiau, jog tikrai trūksta apdairumo eiti tokia linkme. Mes turime atidžiau pažiūrėti gyventindami tokias politikas, kad jos būtų apdairios. Dėkoju. Dėkoju, kolega. Kitas kalbėtojas yra Kristof Kareš iš Prancūzijos nacionalinės asamblėjos. E. Dėkoju, pirmininkė. Pasisakysiu trumpai. Du pastebėjimai. Pirmiausia, ekonominis. Euro krizė parodė didelius atitolimus tarp skirtingų Europos ekonomikų. Ir paradoksas yra tai, kaip valstybės narės išeina iš krizės. Iš tikrųjų, vietoj to, kad mes susidorotume su šia problema, mes ją tik tai didiname. Ir čia konkrečiai kalbu apie konkurencingumą. Daugelis valstybių mato, jog jų ekonomika stipriai auga, tuo tarpu kitose valstybėse ji auga tik labai nežymiai ir jai dar grėsia recesija. Taigi manyčiau, jog atsižvelgiant į tai, biudžeto politikų koordinavimas yra būtinas, tačiau to nepakanka. Europos ekonominis valdymas turėtų būti susijęs su makroekonominiais klausimais, su priekybos perviršio klausimais, o ir Europoje mes turėtume vykdyti koordinavimą. Antraip, tokie didžiuliai skirtumai tik tęsis ir galiausiai kels grėsmę eurui. Taigi mes turime dirbti šioje srityje. Komisija pateikė pasiūlymą, kuris, manyčiau, yra labai įdomus. Būtent jis yra susijęs su makroekonominė priežiūra. Manyčiau, jog Europos ekonominė taryba e, sprendė šį klausimą, tačiau jis nebuvo prioritetinis klausimas susijęs su biudžetais. Taigi aš norėčiau žinoti, kaip Europos komisijos pirmininkas uh, nori įgyvendinti makroekonominį stebėjimą, įsteigdamas e, Europinę e, lentelę, kuri vertintų ir kitus kriterijus, ne tik biudžetus. Ir palaipsniui galbūt mes galėtume turėti tokį makroekonominį koordinavimą, kuris būtų mums visiems patenkinamas. Labai trumpai antras pastebėjimas - nacionalinių parlamentų įtraukimas. Šiandienos ir vakardienos mūsų susitikimai Buvo labai teigiamo pobūdžio susitikimai, labai vaisingi ir jie galėjo pademonstruoti, kaip mes galėtume formalizuoti konkrečiau idėjas, kurios yra iškeliamos įvairiose tarparlamentinėse konferencijose, svarstant biudžeto klausimus ir kaip komisijos pasiūlymai galėtų būti taip pat įtraukti. Dėkuoju. Ačiū. Kitas kalbėtojas yra lordas Haskinsas iš Junktinės karalystės lordų rūmų. Prašom, kolega. Dėkoju, pirmininkė. Aš norėčiau atsiliepti į pono Baroso pastebėjimus dėl dviejų klausimų. Dėl vieningos valiutos ir sankcijų. Kalbant apie vieningąją valiutą, argi mes negalėjome pasimokyti iš krizės? Iš esmės, jog Europai reikia didesnės fiskalinės ir politinės integracijos, jeigu jie nori išlikti. Argi nekyla pavojus, kad vis auganti eurozonos ir ne eurozonos narių divergencija tik didės. Antras klausimas dėl sankcijų. Žinoma, neatsakingos valstybės narės turėtų mokėti daug daugiau iš savo fondų, tokios valstybės narės kaip Graikija, e, Ispanija ir Airija šiuo metu. Argi ne mūsų visų interesas būtų toks, kad finansinės rinkos turėtų gauti kuo anksčiau, kuo didesnę informaciją tam, kad galėtų atsakingai spręsti nacionalinių ekonominių veiklos klausimus, kuomet problemos vėliau galėtų tiesiog jau būti nebekontroliuojamos. Dėkuoju. Dėkuoju. Kitas kalbėtojas yra Eero Heneloma iš Suomijos. Prašom. Arvoisa puheenjohtaja, ensiksi haluan kiittää. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau mm, pirmiausia padėkoti komisijos pirmininkui ir Belgijos premjerui už nepaprastai įdomius pasisakymus. Džiaugiuosi girdėdamas, kad tiek taryba, tiek komisija yra pasirengusi glaudžiau bendradarbiauti tiek su Europos parlamentu, tiek su nacionaliniais parlamentais. Norėčiau išsakyti keletą minčių apie tai, kas buvo pasakyta. Akivaizdu, kad mums reikia tiek tarptautinių taisyklių finansinėms rinkoms, bet mums reikia ir vidinių taisyklių šiame sektoriuje. Turime tinkamų instrumentų, kurie padėtų užkirsti e, panašių krizių kaip 8 metais pasikartojimą. Turime mm, atgavinti pasitikėjimą bendrąją valiutą bei įtvirtinti ES poziciją pasaulyje. Iki šiol mes turėjome taisyklės, o dabar prabylome apie naujas. Esminis aspektas e, būtų, kad gal pakaktų ir dabartinių taisyklių, jeigu tik jų būtų laikomasi raginu komisiją imtis grįžtesnių veiksmų bei užtikrinti, kad galiojančios taisyklės iš tiesų būtų taikomos praktikoje, nes tik tokiu būdu žmonės pradės pasitikėti vieni kitais ir rinkos dalyviai e, atgaus pasitikėjimą vieni kitais. Akivaizdu, jog didžiausius pelnus e, gavę bankai bando išvengti rizikos ir prisijima ją labai nenoriai. Tikrai e, sunku įsivaizduoti, kaip vienos valstybės galėtų garantuoti už kitų valstybių skolas. Tikrai negalima, kad laikini sprendimai priimti krizinėje situacijoje netaptų nuolatiniais. Reikia siekti, kad ateities sprendimuose būtų tinkamai apibriešta bankų ir kredito institutų atsakomybė. Reikia kredituoti tiek valstybės narės, tiek e, privatų sektorių. E, toliau norėčiau tarti keletą žodžių apie mm, finansinių transakcijų mokestį. Jeigu jūs keliaujate lėktuvu, perkate e, kažką parduotuvėje, jūs sumokote mokesčius. Vienintelė sritis, kuri lieka neapmokestinta, tai piniginių srautų judėjimai ragino komisiją ir tarybą siekti, jog finansinių transakcijų mokestis būtų įvestas. Ačiū. Ačiū. Džiaugiuosi, kad spėjote e, į tris minutės. Dabar galime pereiti prie kito kalbėtojo Edmund Vitprot iš Lenkijos senato. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, ponės ir ponai. Daug kalbėjome apie reformas, būtinybę keistis, būtinybę užkirsti kelią krizės pasikartojimui. Bet gal pažvelkime į viską iš kitos perspektyvos. Pagalvokime apie tai, kokie nauji pavojai kyla. Nauji pasiūlymai dėl Europos ekonomikos valdymo susitelkia daugiausia dėl ties naujų institucijų kūrimų. E, kai kurie ekspertai perspėja dėl nepagristos e, reakcijos iš komisijos pusės šiuo metu, o anksčiau veiksmų akivaizdžiai trūko regėjome tai, kad priežiūros institucijos neįvykdė iškeltų uždavinių, tai yra rimtas trūkumas, bet mm, neaišku, ar naujos priežiūros institucijos duos naudos. Paklauskime savęs, ar kreditai atpigo, ar kilovatvalandė elektros kainuoja mažiau dėl to, ką mes priėmėme. Ar tai padėjo sustiprinti konkurencingumą? Europos bankai padidino savo valdomą turtą ir kitaip nei Šveicarijoje ar Amerikoje mes didiname nuo savo kapitalo reikalavimus, tačiau e, šie bankai galės išvengti naujų reikalavimų dėl tam tikro turimo svorio valstybėse narėse. Ir taip pat abejojama dėl 3 procentų biudžeto deficito ribos, taigi sekama amerikiečių pavyzdžių, kai siekama išpirkti tiek bankus, tiek e, automobilių gamintojus. Kol kas e, mūsų politika rezultatų neduoda, ji nusikopijuota iš amerikiečio, o amerikiečiai per rinkimus visiškai nesenai parodė, ką galvoja apie tokius procesus. Noriu paklausti pono Berozo, ar nebijote, kad visi tie veiksmai, visi nauji mechanizmai e, nesukeltų per nelik didelio reguliavimo ir priežiūros. Ačiū, kolega. Dabar Jan Bauer iš Čekijos. Prašom žodis Jums. Ačiū, kad suteikėt žodį, pirmininkė. Labai džiaugiuosi, galėdamas kalbėti čia, šioje salėje šiandien. Aš esu buvęs miesto meru ir aš žinau, koks sunkus yra tas darbas, todėl linkiu Jums geriausios ploties. Klausimas ponui Baroso. Pirmiausia, jis yra susijęs su Europos biudžetu. Man susidaro įspūdis, kad Europos politikų ambicijos yra tokios didelės, kad dabartinis biudžetas jau darosi nebepakankamas todėl mes esame linkę jį nuolat didinti. Mano klausimas ponui Barosui būtų toks. Ar jūsų nuomonė reikia dar kartą didinti biudžetą, didinant e, nuosavus išteklius arba įvedant naujus mokesčius? Ir jeigu taip, tai ko, per kokius mokesčius būtų galima padidinti tą biudžetą? Taip pat noriu pasakyti, kad Čekijoje ir Čekijos parlamente nauji Europos mokesčiai susilaukia daug kontroversiškų nuomonių. O antrasis klausimas yra susijęs su Lisabono strategija. Iš savo patirties žinau, kad Lisabono strategija e, nepasiteisino. Galime atvirai prisipažinti, kad nesugebėjome aplenkti Junktinio Amerikos valstijų. Todėl pono Baroso norėčiau dar paklausti naujoji strategija Europa 2020. Ar jūsų nuomonė ji turėtų būti daugiausia orientuota į atsakomybės apibrėžimą? Kad žinotume, kas bus atsakingi už strategijos žlugimą ar jos mm, sėkmingą įgyvendinimą. Trečias klausimas Ponas Junkeris pasakė, kad apie finansų problemas buvo žinoma gerokai iš anksto, tačiau nebuvo mechanizmų tai kriziai uh, užkir, uh, pažaboti, užkirsti kelią jai. Turbūt toks atvejis buvo su Graikija. Visi iš anksto žinojome, kiek Graikijoje yra problemų. Tačiau atvirai kalbantgi niekas nenorėjo taikyti Graikijai sankcijų ar kokių kitų finansinių priemonių. Mano klausimas dėl ateities. Kai bus sukurti nauji finansiniai kriterijai, naujos sankcijų ir baudų priemonės. Pone Varos, ar jūs iš savo patirties galėtumėt pasakyti, kad bus įmanoma pasiekti konsensusą 27 valstybių narių tarpe ir pritaikyti tas finansinės sankcijas? Ačiū. Ačiū kolega. Toliau Prieš paskutinis kalbėtojas ponas Lordas Haskelis iš Lordų rūmų. Ačiū ponė pirmininkė ir dėkoju uh, už šios konferencijos organizavimą. Labai daug kalbame apie ateitį ir aš norėčiau sužinoti, ar mes nepamiršome, jog reikia įgyvendinti kai kuriuos dabar priimtus reglamentus. Pavyzdžiui, Dauguma mūsų sutarėme, kad labai daug naudos suteikia vieninga rinka visoms valstybėms narėms. Kai kurios valstybės narės vis tik skundžiasi, kad taisyklės nėra įgyvendinamos. Ir aš norėčiau e, sužinoti, ar Europos komisija ir mes, nacionaliniai bei Europos parlamentarai, negalėtume praktiškai padėti ir paskatinti uh, E, profesinės sąjungas, vartotojų organizacijas, verslininkus, piliečių teisų organizacijas, kad e, jos pasinaudotų vieningos rinkos pranašumais ir pareikalautų, kad jau dabar dokumentuose numatytos teisės būtų visapusiškai gyvendintos. Tokiu būdu mes galėsime sukurti vartotojų pasitikėjimą ES produktais ir reikia pabrėžti, kad ES pagaminti produktai yra saugus, sveiki, turim kalbėti, kad jie yra kilę iš gerų šaltinių, žaliavos yra teisingos ir tie produktai pagaminti yra vietoje ES. Taip mes padėtume patys savo verslininkams. Aš manau, kad tai yra yra labai praktiška, praktiškas pasiūlymas, kurį mes galėtume parsivežti namo. Galbūt Europos komisija galėtų imtis lyderės vaidmens čia. Aš dėkuoju Jums, gerbiamas kolega. O dabar paskutinis kalbėtojas, pono, ponas Masimo Karavalija iš Italijos senato. Ir e, aš dabar jau perleisiu pirmininkavimą ponui Martinės Martinės. Ačiū, ponė pirmininkė. Du dalykus norėčiau išskirti. Visų pirma, Italijos senatas vienbalsiai priėmė dokumentą dėl ekonomikos valdymo. Tarp daugelio jame numatytų elementų vienas svarbiausių yra papildomi rodikliai į kuriuos privalu atsižvelgti įvertinant kiekvienos ES valstybės narės biudžetą. Žinome, kad e, senieji e, rodikliai dėl buhalternės apskaitos nepasiteisino ir dėl to vyko krizė, kuri labiausiai smogė mm, tam tikroms šalims. E, ir, ir e, įskaitant ir toms šalims, kurių apskaita buvo gerai vykdoma. Europos komisija jau anksčiau yra sakiusi, kad e, tam tikros išlaidos e, turės būti didinamos, pavyzdžiui, pensijoms. Antra mano mintis būtų susijusi su tuo, apie ką kalbėjo prancūzijos kolegos. Praėjusiais metais ponas Lamasiur pasiūlė, kad reikėtų suorganizuoti konferenciją spontaniškai, galėtų, e, kurioje galėtų susitikti skirtingų nacionalinių parlamentų biudžetų komitetai. Visos valstybės narės turi mažinti išlaidas, valstybės išvaizdas išlaidas. Todėl reikėtų pasirūpinti, kad visoje ES tie mažinimai būtų gerai koordinuojami ir kad būtų nustatyti teisingi prioritetai. Manau, kad tokios konferencijos pasiūlymui mes galėtume visapusiškai pritarti. Norėčiau sužinoti, ką komisija apie tai mano. Taip pat manau, kad panaši neformali, tokia paprasta konferencija e, gal, būtų kur kas veiksmingesnė ir efektyvesnė negu kokia labai iškilminga, griežtai suorganizuota konferencija. Ačiū, gerbiamas kolega. Labai daug kalbėtojų išklausėme ir turiu pripažinti, kad beveik niekas neviršėjo jiems skirto darbo laiko, e, pasisakymo laiko, kaip kad buvome susitarę. Todėl dabar jau galime išklausyti e, kalbėtojus iš tribūnos. Pirmiausia, pona Baroso, Europos komisijos pirmininką, kuris sureaguos į diskusiją ir išskirs tam tikrus svarbiausius elementus. Aš e, dėkoju už tai, kad suteikėt man žodį, bet aš e, taip pat noriu padėkoti ponui Letermui, tarybos vadovui, e, už tokį gerą darbą. Mes turime pripažinti Belgijos pirmininkavimo sėkmingumą pirmininkavimas e, buvo reikalingas labai sudėtingų laikotarpių Europoje. Todėl reikėjo nepaprastai daug įtikinimo galios, kad būtų pasiektas kompromisas. Ir kaip žinome, e, Padėtis yra, lab, padėtis yra labai delikati. Finansų krizė, ekonominė krizė, Lisabono sutartis naujai įsigaliojusi, e, nauja sistema atsirado, E, sistemoje. Ir visas tai turėjo e, suvaldyti ponas Letermas ir jo vyriausybė. O aš dabar pabandysiu atsakyti į klausimus. Keletas jų buvo apie finansų mokesčius ir mokesčių rūšis. Pavyzdžiui, ponė Vėsaitė iš Lietuvos, pirmininkas sakė, iš Latvijos sako, kad Europos komisijos ir ES pozicija buvo paremti finansų e, operacijų mokestį globaliai, pasauliniu, e, dėl to buvo susitarta Europos taryboje. Ir tarp kitko, kitą rytą, rytoj rytą aš važiuoju į Seulą ir aš kalbėsiu apie ES globalią poziciją. Mes kalbame apie pasaulinį finansų operacijų mokestį. Tačiau e, komisijoje buvo atlikta tyrimų Ir dabar mes manome, kad jeigu sukurtume finansų operacijų mokestį tik Europoje, tai atsirastų konkurencingumo problemų. Todėl galvojame apie kitas galimybės, kaip e, kad keletas parlamentarų kalbėjo per šią diskusiją. Pavyzdžiui, mūsų e, kolegos iš Suomijos taip sakė. Ponas Eina Luoma apie tai kalbėjo Dabar e, bankai ir finansų sektorius prie mūsų ekonomikų prisideda mažiau negu kiti, kitos ekonomikos šakos. Ir Europoje yra galimybė sukurti finansinių operacijų mokestį, kuris neišskirtų nei vieno banko. Tai būtų netgi tam tikra garantija, kad bankai prisidėtų prie ekonomikos. Žvelgiame į šį komisijos dokumentą, kuriame yra numatyta keletas veiklos scenarijų ir manau, kad greitai pateiksim konkrečių pasiūlymų. E, dėl e, mokesčių e, normų. Pone Vesaitė kalbėjo apie energetikos ir infrastruktūros e, sistemą. Galiu pasakyti, kad Europos komisija šiandien kalbės apie energijos infrastruktūros paketą. Jis yra labai toli siekiantis ir didelis paketas ir formalus sprendimas bus priimtas ketvirtadienį. Manom, kad ši iniciatyva yra viena svarbiausių Europos komisijoje šiais metais ir turbūt kitais metais. E, ką mes galime padaryti energetikos srityje, kad būtų sukurta bendra Europos e, politika Europai. Lenkijos atstovas, e, ponas Galazevski ir kiti kolegos, aš noriu pasveikinti Lenkų atsidavimą šiam darbui. Taigi, Lenkai klausė apie mokesčių koordinavimą. Tarp kitko, E, noriu pasakyti, kad nebūtų protinga ir yra neįmanoma visapusiškai suvienodinti mokesčius Europoje. Aš čia nieko, e, jokios paslapties neatskleisiu, bet per praeitą Europos tarybą viena valstybė narė pasiūlė, kad būtų įtraukta formuluotė dėl mokesčių suvienodinimo ar bendrų mokesčių. Ir tai formuluotė daugelis kitų valstybių narių labai griežtai pasipriešino kas yra įmanoma ir kas būtų naudinga mažoms ir vidutinėms įmonėms Europoje. Tai būtų bendra e, įmonių mokesčių bazė. Ir galėtumėm e, sukurti e, turbūt tokią bendrą įmonių sistemą, kuri palengvintų įmonių veiklą. Tai būtų nesuvienodinimas, neharmonizavimas mokesčių, o koordinavimas. E, Buvo pateikta ir daug kitų klausimų, čia ilgai nebebūsiu, todėl detaliai neatsakinėsiu, bet bendrai dėl e, vieningos rinkos ir vieningos rinkos akto galiu ponui Haskalui atsakyti, kad mums labiausiai rūpėjo, kaip dirbti su visuomenė, kaip pristatyti savo poziciją visuomeniai. Todėl aš ir prašiau pono Mario Monti pateikti ataskaitą apie vidaus rinkos uh, E, veikimą. Ir aiškiai buvo pasakyta, kad paprastai žmonės iš karto nepamėgsta tos vieningos rinkos idėjos. Tik kai kuriuose valstybėse turbūt taip atsitiko. Todėl mes turime suderinti rinkos koncepciją su vartotojų supratimu. Todėl reikia labai aiškiai palaikyti ryšį su vartotojų organizacijomis, tarti su jomis. Ir mūsų vieningos rinkos akto siekis ir yra sukurti pilnai vieningą rinką, panaikinti visas egzistuojančias kliūtis, bet tuo pat metu susilaukti visų suinteresuotų pusių politinės paramos. Nes realybė yra ta, kad Europoje dar neturim vieningos rinkos. Galbūt prekiams taip jie egzistuoja, bet energetikos rytyje tokios vieningos rinkos dar nėra. Bet jeigu jos nėra, mes netrodome patikimai ES viduje. Išorėje Europa bus tuo stipresnė, kuo mes būsime uh, artimesni viduje Kaip mes galime kalbėti su stambiausiais partneriais išorėje ir e, apie tai, kad jie turi traktuoti mus kaip vieningą rinką, jeigu mes iš tikrųjų dar nesame ta vieninga rinka. Taigi tai yra vienas iš svarbiausių uždavinių mums ateičiai. Aš manau, kad vieningoje rinkoje dar yra augimo potencialas neišnaudotas ir aš visiškai sutinku su jumis, Lordai Haskellai, kad svarbiausia dabar yra gyventi tai, ką jau turime. Todėl komisija labai griežtai e, reikalauja, kad visi nustatyti tikslai būtų siekiami ir pradeda e, nagrinėti pažeidimus tose valstybėse narėse oficialią procedūrą, kuriuose yra padarytos klaidos. Bet jūs supraskite, kad jeigu Europos komisija nebūtų ėmusi savo E, atsakomybės, tai nebūtų jokios vieningos rinkos Europoje, nes bent jau krizės metu Europos komisija darė viską, ką galėjo, kad būtų suspenduotos e, vidaus rinkos taisyklės, konkurencijos taisyklės ir panašiai. Aš e, taip išskiriu jums, nes yra labai svarbu, pažiūrėjau, jungtinės karalystės žmonėms suprasti, kad tam, kad egzistuotų vieninga rinka, yra reikalingos institucijos. Rinka yra institucijų kūrinys Todėl ir Europos komisijos, ir Europos teisingumo teismo vaidmuo yra būtinas tam, kad mes bent jau išlaikytume tą vidaus rinką. Bet jeigu mes norime ją plėsti, gilinti, tobulinti, tai turime kurti reikalingas priemonės. Be abejo, nes jūsų pasiūlymai yra labai pragmatiški, bet aš galiu pasakyti, kad mes tą ir darome. Europos komisija tą daro, o jūs galite tą patį daryti nacionaliniu lygiu. Reikia stiprinti vidaus rinkos autoritetą atskleisti žmonėms, kuo ji naudinga europiečiams ką ji atneša europiečiams. Labai dažnai, kai su žmonėmis kalbamės ir sakoma, kiek, yra klausima, kiek mes įnešame į biudžetą ir kiek mes iš jo gauname. Čia tas vadingas, vadinamasis teisingos gražos principas. Žmonės taip bando paskaičiuoti, kiek naudos mes gauname iš vidaus rinkos. Bet pagalvokim, kiek vidaus rinka sustiprino prekybą ES, kiek darbo vietų jis sukūrė. Uh, Taip turėtume galvoti, e, kai, pažiūrėjau, svarstome finansų perspektyves. Ir taip aš manau atsakiau kai kuriuos klausimus susijusios su finansų e, klausimais. E, Čekijos parlamentaras prieš galą, ponas Bauer, klausė apie tai. Mes puikiai žinom, kokia sudėtinga yra valstybių narių ekonominė situacija. Ir taip yra būtent dėl to, kad nacionaliniai biudžetai yra labai griežtai karpomi, ribojami. Ir mes, kalbėdami apie biudžeto peržiūrą, pradėjome kalbėti apie galimybės rasti daugiau išteklių. Mes nenorim sukurti daugiau išlaidų. Valstybės narės uh, E, turbūt susiduria su sunkumais, įneždamos tokią pat sumą kaip anksčiau į Europos biudžetą. Bet reikia ieškoti galimybių rasti savų išteklių taip, kaip numatyta Romos sutartyje. Tai yra įmanoma. Aš žinau, kad dabar yra labai sudėtinga kalbėti apie kokius nors naujus mokesčius ar rinkliavas, bet iš tiesų turime būti sąžiningi. Jeigu norim kažko pasiekti, tai reikia priemonių, skaitant finansinių priemonių. Taigi mes pradedame diskusiją labai konstruktyviai ir aš tikiuosi, kad šiuo požiūriu mes sugebėsime išvengti nacionalistinių ir populistinių tendencijų. Labai lengva būtų pasakyti, kad Europos biudžetas turi tiksliai atspindėti nacionalinių biudžetų e, pasikeitimus. Lengva tai pasakyti, bet iš tiesų taip nėra, nes Europos biudžetas visiškai skiriasi nacionalinių biudžetų. Pirmiausia, Europos biudžete nėra skolų, nėra įsiskolinimo. Mes negalime čia turėti įsiskolinimo o valstybių narių biudžetuose e, yra e, sukurtas kartais nerealus e, viešosios ar privačiosios skolos lygis. Todėl e, fiskalinis e, koordinavimas tarsi e, įgauna prasmės, bet apie tai kalbame tik tai aptardami nacionalinius biudžetus. Dauguma nacionalinių biudžetų, maždaug 50 procentų, e, maždaug 50 procentų e, išlaidų siekia BVP. Atsiprašau, pe, 50 procentų BVP yra skirta išlaidoms. E, socialiniai išmokoms ir panašiai. ES biudžete socialinės išmokos sudaro 6 procentus, 5,7 tiksliau sakant. Tai mes įvardiname kaip administracinės išladas. Visos kitos sumos, visos kitos išlaidos yra investicijos. Ar tai būtų į tradicinę politiką, kaip žemės ūkis, arba į kitas sritis, pavyzdžiui, sanglūdos fondus, arba į naujas sritis. ES. Tarp kitko, Lisabono sutartyje yra numatytos ir naujos tarnybos, pavyzdžiui, išorės veiksmų tarnyba, ir ją reikės finansuoti. Tai yra racionalūs argumentai. Aš žinau, kad dabar laikai yra sudėtingi ir kartais racionalūs argumentai e, nėra lengvai priimami. Tačiau galiu pasakyti, kad Europos komisija ir toliau bandys tuos racionalius, protingus argumentus dėstyti, nes mes, kad ir suprantame, kokia sudėtinga situacija ekonominių ir politinių požiūrių, suvokėme, kad dabar nelaikas kvestionuoti didžiausius ES pasiekimus, pavyzdžiui, vieningą rinką. Šiuo metu mes turime likti visi vieningi ir sustiprinti tai, kas yra įmanoma ES lygių. Kartais tai galima padaryti nacionalinių valstybių ar net vietos ar regionų lygmenių. Subsidiarumo principas be abejonės privalo būti nepamirštas. Tačiau būkime atviri. Globalizacijos laikais, kai e, mes aptarnėjom tuos klausimus amerikiečiais, rusais, kinais ar kitomis galybėmis, kaip kad vat, didžiame 20-uke dabar kalbėsim, tai E, mes turim suprasti, kad turime veikti kartu, kitaip mūsų svoris bus labai menkas, nes didžiausios valstybės turi dirbti kartu. Net ir turtingiausios e, demografinių ir politinių požiūrių valstybės tik kartu su kitomis gali prisidėti prie pasaulinio, uh, pasaulinių pokyčių. Žinoma, reikia priemonių uh, Europoje kartu veikiant. Pirmiausia, turim gilinti vidaus rinką, dar kartą pakartoju. Taip pat reikia koordinuoti politiką arba sukurti naujas politikos rūšis, kurios yra reikalingos. Dar kartą sakau ponui Lordui Haskinsui. E, viena valiuta. Ar tai reiškia, kad Europa yra geriau integruota? Be abejo, tai yra akivaizdu. Būtent dėl to, kad išaiškėjo tam tikri trūkumai, dabar mes bandome įgyvendinti vadinamą ekonominį valdymą, tą Europos semestrą ir panašius kitus projektus. Nes, kaip matėte, Europos pinigų sąjunga be ekonominės politikos koordinavimo negali funkcionuoti. Kokiu padariniu tai turi kitoms valstybėms narėms? Visų pirma, didžioji dalis ES valstybių narių nori prisijungti prie ekonominės ir pinigų sąjungos. Tik vienas toks išskirtinis atvejis yra Junktinė karalystė, o visos kitos nori. Ir tiesą sakant, jos savo politiką derina su ES politika. Net ir Junktinė karalystė, nors ji nėra Europos pinigų sąjungos narė, yra labai aiškiai pareiškusi, kad ji yra suinteresuota tuo, kad eurozona būtų stabili. Manau, kad e, mes čia pasiekėme pozityvių sričių, e, rezultatų. Tačiau patinka mums ar nepatinka, uh, Dabar mes esam e, tarpusavyje vieni nuo kitų labiau priklausomi. Nepriklausomai nuo to, ar priklausomai pinigų sąjungoje ar ne. Kai kuriuose valstybėse narėse dabar iškilo labai rimtų problemų dėl valstybės skolos. Kai kurios jų priklauso eurozonai, kitos nepriklauso. Ir vienintelis paaiškinimas čia yra ne tai, kad e, šalis priklauso ar nepriklauso e, valiutų sąjungai, bet tarptautinis konkurencingumas ir fiskalinės politikos modelis. Jis dauguma valstybių narių buvo tiesiog nerealus, neįgyvendinamas. Ir dabar e, kai kurios valstybės narės ar kai kurie žmonės gali pradėti skūstis dėl rinkų. Bet jeigu jie skolų neturi, tai jiems tų rinkų ir nereikia. Taigi Sprendimas būtų pasinaudoti dabartinėmis galimybėmis, konsoliduoti e, finansus ir paversti ES konkurencingą pasaulinėje kon arenoje. Kai kas jūsų kalbėjo apie sankcijas, ponė Haskinsai, e, jūs kalbėjote apie skaidrę informaciją. Būtent to mes ir siekiame. Pasakysiu, kad e, per pirmąją kadenciją mano komisija pasiūlė sustiprinti Eurostat įgaliojimus, tikrinant valstybių narių valst... viešąją apskaitą, buhalterinę apskaitą. Bet tie pasiūlymai buvo atmesti, nes buvo traktuojama, kad jie per daug kišasi valstybių narių reikalus. Tačiau Graikijos e, padėtis parodė, kad būtent iš jų mes gaudom neteisingus, netikslius duomenis. Taigi realybė yra skaudi. Dabar jau pateikėm pasiūlymą, kuriam valstybės narės pritarė tą patį pasiūlymą patarėme, pat patikėme, nes be skaidrios informacijos niekas nepasiteisins. Ar kalbėtume apie pinigų sąjungą ar apie rinką, Inf reikia e, atviros teisingos informacijos tarp visų valstybių narių ir mes to labai siekiame. Tuo yra suinteresuotos mūsų valstybės narės bendrai. Alberto Costa pôs questões muito interessantes em relação à prudência Ponas Košto e, išreiškė įdomius pastebėjimus apie apdairumo trūkumą. Norėčiau pasakyti, kad komisija jau ėmėsi visų įmanomų priemonių tam, kad elgtųsi apdairiai, peržiūrėdama sutartį. Sprendimas dėl sutarties peržiūros ir ponas Letermas, pirmininkaujančios valstybės narės pirmininkas, galėtų galbūt ir detaliau tai paaiškinti. Taigi šis sprendimas buvo priimtas todėl, kad mums reikėjo nuolatinio mechanizmo tam, kad galėtume spręsti krizę. Ir be to mes nebūtume galėję sukurti tokio mechanizmo. Tai yra tiesiog faktas. Vokietijos atveju buvo poreikis reformuoti sutartį tam, kad būtų galima išsiaiškinti vieną labai svarbų klausimą, netgi ir teisinę prasme. Vokietijoje, kaip žinote, jūs esate teisiniai ekspertai, taigi suprasite. Vokietijoje tikrai yra toks poreikis. Taigi, kuomet valstybės narės pasiekė sutarimą, nors žinoma, jos visiškai nebuvo entuziastingai nusiteikusios dėl šios sutarties reformos, jos suprato, kad turės įgyvendinti šią reformą. Ir nusprendė tai daryti kaip galima mažesniu mastu. Tačiau, žinoma, visi parlamentai e, galėjo išreikšti savo nuomonę, kadangi bet kokia sutarties pežiūra turi būti ratifikuojama visų 27 valstybių narių, taigi parlamentai turėjo teisę pareikšti savo nuomonę. Atsakant į jūsų antrą pastebėjimą, manau, kad šiuo metu yra perspektyva pasinaudoti mūsų nauja sistema, e, konkrečiai šiuo Europos semestro instrumentu, e, užtikrinti, kad būtų tinkamas nacionalinių parlamentų dalyvavimas. Ir pavyzdžiui, Vengrijoje E, kaip tik ir sprendžiamas šis klausimas. Ir tą galima daryti netgi ir kasmet. Taigi, manyčiau, jog būtų galima neformalių būdų įtraukti nacionalinius parlamentus glaudžiau dalyvauti šiame procese. Toliau kalbant apie nacionalinių parlamentų santykį su Europos parlamentu, norėčiau pasakyti atvirai, ką manau šio klausimu. Aš esu labai tvirtai įsitikinęs nacionalinių parlamentų vaidmens svarba. Mes jau anksčiau konsultacijų metu pabrėžėme to svarbą. Norėčiau pabrėžti, jog Europos sprendimų prieimimo procedūra jau dabar yra labai apsunkinta, kartais labai ilga procedūra. Taigi mums būtina taikyti sutarties nuostatas. Mes negalime kurti kitų formalių struktūrų e, tam, kad galėtume priimti sprendimus. Komisija teikia pasiūlymą, taryba ir Europos parlamentas dalyjasi sprendimų prieimimu. Jūs nacionaliniuose parlamentuose stebite jūsų nacionalinių vyriausybių darbą. Tai yra jūsų pagrindinis uždavinys. Vis dėlto Lisabonos sutartis įvedė daugybę procedūrų, ypač subsidiarumo patikrinimo procedūrą, kurią būtina taikyti. E, kitas klausimas, ir čia atsakysiu į daugelį iš jūsų iškeltus klausimus, pavyzdžiui, pono Kareš klausimą. Kaip aš suprantu, yra galimybių stiprinti neformalų bendradarbiavimą. Pavyzdžiui, komisija neseniai e, spalio 27 dieną pateikė 2011 metų darbo programą. Čia mes įtraukime visus teisėkūros pasiūlymus, netgi ir programą ateinantiems metams. Ši programa prašo nacionalinių parlamentų, jeigu jie pagėdauja, pradėti diskutuoti apie šiuos svarbiausius klausimus iš karto. Tai leis, leistų parlamentams prisimti atsakomybę šiame procese. Taigi mes neturėtume elgtis per daug formaliai, e, formaliau negu kad jau šiuo metu yra nustatyta pagal sutartis. E, dar vienas pono Karačičio pastebėjimas buvo e, tai, jog mūsų pasiūlymai E, šiuo metu yra susiję su esamų problemų sprendimu, konkrečiai su makroekonominė priežiūra ir tai atsispindi tuose pasiūlymuose, kurie šiuo metu yra rengiami pagal įprastinę teisėkūros procedūrą. Pono Rompėjaus e, darbo grupė priemė bendrą sutarimą dėl šių pasiūlymų svarbos. Ir dabar Europos taryba ir Europos parlamentas turės patvirtinti šias priemonės, jeigu jie to norės. Norėčiau pasakyti, jog Jeigu mes neturėsime ekonominės politikos koordinavimo tam tikrų lygių, mes niekada nesugebėsime turėti stabilios, tikros eurozonos. Europos monetarinė sąjunga yra labai svarbi, tačiau ekonominė e, sąjunga taip pat yra labai svarbi, ne tik monetarinė sąjunga. Taigi, vis dėlto tai yra šiek tiek ir revoliucingas dalykas, teigiama šio žodžio prasme. Jeigu turėsite omenyje tai, jog mes pasieksime daug labiau integruotos, integruotos sistemos, kuomet kvalifikuota dauguma galės atmesti komisijos pasiūlymus, taigi tokiu būdu mes galėsime padaryti didžiulės pažangos, siekdami didesnės ekonominės integracijos. Europos semestras yra didelis žingsnis pirmin šio koordinavimo link žinoma, pilnai gerbint nacionalinių parlamentų galės. Laroze pranešimo pagrindu patvirtintas pasiūlymas, e, jam pritarė parlamentas ir vieningai taryba, e, suteikė e, galimybę įgyveninti Europos priežiūros finansų sistemą. Anksčiau, prieš metus ar dviejus metus, mes sakėme, jog tai bus neįmanoma. Taigi mes turime pasinaudoti tokio instrumento privalumais. Kalbant apskritai, Europa šiuo metu gerai tvarkosi su esama krize, ji tinkamai taiko esamus instrumentus, taip pat kai kuriais atvejais taiko ir tarp vyriausybinius instrumentus. Ir mums pavyko pasiekti bendresnių suderintų veiksmų Europos lygių. Jūs man tikrai pareiškite daugybę pastebėjimų, iškėlėte daugybę klausimų. Paskutinis dalykas dėl ES 2020 strategijos, apie ką kalbėjo mūsų kolega iš Čekijos Respublikos. Realybė yra tokia. Lisabonos strategija buvo gera, tačiau jos įgyvendinimas turėjo tam tikrų trūkumų, kadangi nacionalinėme lygyje trūko atsakomybės. Aš manau, jog dabar turint naują valdymo sistemą, jeigu jūsų parlamentai, jūsų vyriausybės bendratarbiaus, mes atsidursime daug geresnėje padėtyje, kad pasiektume gerų rezultatų. Tai yra mano sąžininkas įvertinimas po visų šių šešerių metų darbo komisijoje, taip pat kaip ir buvusio ministro pirmininko mano šalyje pozicija. Mes sugebėsime pasiekti sėkmės, tačiau tai priklausys nuo jūsų veiksmų nacionaliniu lygiu. Mes turime sąžiningai dirbti tam, kad pasiektume visų rezultatų, kurie, manome, yra svarbus ekonominiai ir socialiniai rinkai Europoje, kuri turėtų būti konkurencingesnė negu kad turime šiandien. Dėkuoju Jums uždėmesi. Gracias, presidente. Ačiū, ponė komisijos pirmininkė. Tikra tiesa, tu kalbėjai ilgai, daug pasakėjai, bet pasakėjai daug teisingų dalykų. Manyčiau, e, tavo žodžius reiktų perduoti EP e vadovams, nes pasiūlymai ir mintis yra labai konstruktyvios. Dabar žodis e, premjerui Leterme ir suteiksime jam galimybę pakomentuoti tai, kas buvo pasakyta. Ačiū, aš ilgai nekalbėsiu, galiu e, šimtų procentų palaikyti tą, ką pasakė komisijos pirmininkas. Jis e, visuomet aktyviai e, dalyvauja renginiuose, mielai sakinėja į parlamentarų klausimus. Ir tikrai praėjus dviems metams po krizės yra nemažai pasiekta keturis, penkis aspektus norėčiau išskirti. Buvo tarta keletą žodžių apie trans, finansinių transakcijų mokestį. Čia reikalai nestovi, per kitą ekofino sustikimą bandysime pasiekti kompromisą tarp valstybių narių. Biudžetas, kaip teisingai buvo pažymėta, reikia kiek įmanoma daugiau skirti dėmesio ekonomikos augimui, efektyviau valdyti valstybės išlaidas, taip pat reiktų aktyviau naudotis lankstumo instrumentu, 3 procentai BVP gali būti skiriama prioritetinėms sritims, o pirmininkaujantį Belgiją kartu su valstybėmis narėmis rengia poziciją, kuri leistų apskritai panaikinti vienbalsiškumo principą, jeigu norima pritaikyti lankstumo in instrumentą. Siekime, kad pakaktų kvalifikuotos daugumos. Tokiu būdu stengiamės stiprinti ekonomikos augimą. Dabar ekonominis valdymas ir strategija Europa 2020. Apie tai buvo nemažai pasakyta. Prieš keletą mėnesių su komisija labai aktyviai diskutavome. Mums kaip pirmininkaučiai valstybei nepaprastai svarbu, kad ES būtų patikima pasaulio akise ir kaip sėkmingiau, kaip įmanoma sėkmingiau įgyvendintų Europą 2020 strategiją. Taip pat mes norime kaip įmanoma tiksliau laikytis strategijoje nustatytų terminų. Du aspektai, mano nuomonė, yra aktualūs nacionaliniams parlamentams. Būtent strategija 2020 aktyviai veikia ir socialinėje mm, srityje, prisiminkime ten iškeltus tikslus, bei aš norėčiau pabrėžti e, drąsę Europos pramonės e, politiką. Taigi turime stiprinti Europos gamybinius pajėgumus Jeigu pažvelgsime į globalę situaciją, ši drasi pramoninė politika yra tikra būtinybė ir jai bus skirtas didelis dėmesys. Toliau ekonominė priežiūra. Praeitie e, ne viskas veikia taip, kaip turėtų, bet reiktų pasitikėti darbo grupės pateiktomis išvadomis bei komisijos vertinimais bei e, pačia komisija e, pagal bendro sprendimo procedūrą e, turime kurti reikalingus teisės aktus, teikti pasiūlymus, juos kaip įmanoma greičiau priimti ir pritaikyti praktikoje. Tokiu būdu mes užkirsime kelią panašaus masto krizės pasikartojimui. Bendrosios e, rinkos aktas nepaprastai svarbus įvykis buvo, mm, Monte pranešime buvo e, svarbus akcentai sudėti. Mes kaip politikai turime mm, siekti įtikinti visuomenę vykdyti tam tikro informavimo kampaniją. Žmonės nerimauja to, kas laukia Europoje ir ne visuomet yra pastebama, kokią naudą duoda europinė integracija. Ta nauda jaučiama kasdieninėme gyvenime, ne tik atsižvelgiant į tai, kad turime eurą, bet ir yra suderintos ekonominės procedūros. Akivaizdu, kad čia tiesiog trūksta tam tikro informacinio darbo. Galų gale viskas juk sukasi apie ekonomiką. Mm. Mums reikia laisvos funkcionuojančios rinkos, kuri išvengtų įvairiausių blokadų bei, žinoma, visų valstybių narių politika turi būti kiek įmanoma labiau suderinta. Dar vienas aspektas - prevencija. Mes stengiamės sustiprinti prevencinius instrumentus Pažymėsiu, kad valstybių narių vyriausybės bei svarbiausios europinės institucijos daug tikisi iš bendradarbiavimo su nacionaliniais parlamentais, būtent, kad kaip įmanoma greičiau būtų praktikoje įgyvendinta Lisabonos sutartis. Dėkui už kvietimą atvykti į šį posėdį, kuris, manau, buvo nepaprastai vaisingas. Ačiū. Merci, monsieur le terme. Merci, monsieur le président du conseil. Dėkoju, ponė Letermai, tarybos pirmininkė. Taigi, norėčiau pabrėžti e, komisijos vaidmenį, norėčiau padėkoti jai, taip pat norėčiau padėkoti jums jūsų pirmininkavimo metu. Jūs tikrai nusipelnote pagirų Taip pat labai malonu, kad kolegos iš nacionalinių parlamentų gali pamatyti, kaip e, komisija ir taryba gali tiesiog paplekšnoti vieni kitiems per petį. Taigi, kolegos, mes girdėjome tikrai labai vaisingus pasisakymus iš Europos komisijos pirmininko, iš tarybos prezidento. O dabar periname prie mūsų baigiamojo etapo, prie išvadų. ir pradės bendra pirmininkas, ponas Demer, o paskui aš pats pasakysiu keletą baigiamųjų pastabų. Taigi, Belgijos senato e, pirmininko pavaduotojas, prašom. Dėkoju, pirmininkė. Pirmiausia, kaip Belgijos senato vicepirmininkas ir taip pat kaip Belgijos miesto burgmeisteris, miesto, kuris turi labai stiprius europinius sentimentus, norėčiau pasakyti, jog tikrai man didelė garbė būti šioje institucijoje, kuri tampa vis svarbesnė Europos demokratijoje. Mes pradėjome labai plataus užmojo atviras diskusijas, mes girdėjome labai aukšto lygio pasisakymus, taip pat ir pranešėjų pasisakymus. Mano e, tautietis Bruno Tubens kalbėjo apie augimo ir užimtumo perspektyvas šiandien ir rytoj. Ateitis yra žalioji ekonomika ir žinių ekonomika. Žinoma, krizė dar nesibaigė, tačiau mes privalome pradėti galvoti apie ateitį. Ir strategija 2020, žinoma, yra labai gera pradžia. Pone Perveš antrojoje darbo grupėje kalbėjo apie Europos valdymo klausimus. Aš manau, jog šiuo metu Europos lygis yra pats svarbiausias lygis tokio pobūdžio valdymui užtikrinti. Ir taip pat nacionalinių parlamentų nariai turėtų mėginti bendradarbiauti su, su Europos parlamentu, žinoma, gerbdami taip pat ir tam tikrus jautrius klausimus namuose, kas kartais kelia labai daug iššūkių. Ponas Vilė Žuana, kuris buvo trečiosios darbo grupės pranešėjas, e, analizavo vieningos rinkos Europoje svarbą ir taip pat tai, jog tai yra labai svarbu sustiprinti Europos piliečių akise. Žinoma, labai svarbios yra ir paslaugos finansinės paslaugos Europoje ypač. Tačiau kartais būtina vengti biurokratijos visais įmanomais būdais ir ją mažinti, o ne didinti. Kolegos, man tikrai buvo labai malonu išgirsti pono Barozo, Europos komisijos pirmininko, entuzijazmą, e, su kuriuo jis pasisakė savo kalboje. Žinoma, mes dar kovojame su krize Europoje, su finansinėmis rinkomis, jų patiriamomis problemomis. Ir žinoma, strategija 2020 turės būti labai gera pradžia. Mes visi privalome dirbti kartu su Europos komisija ir su jos pirmininku tam, kad rastume tvarius ir nuoseklius sprendimus, spręsdami šios ekonominius iššūkius. Man taip pat buvo labai įdomu išklausyti gerų atsakymų į klausimus. Tikrai buvo tikras malonumas. Ponas Letermas, tarybos pirmininkas ir mano šalies ministras pirmininkas, žino Europos institucijas labai gerai. Jis puikiai žino kokie yra poreikiai vyriausybėje, kovojant su krize, per finansinės rinkas, per strategiją 2020 ir kuriant tvarę politiką. Mes to pasieksime tik dirbdami kartu. Susitarimas su Pietų Koreja rodo, kad ES ne vien tik svarsto savo vidaus rinkos politiką, tačiau taip pat suvokia tarptautinio bendradarbiavimo galimybę, e, būtinybę su toli nutolusiomis valstybėmis tam, kad galėtų išbristi iš ekonominės krizės. Baigdamas norėčiau pasakyti, kad šiandienos diskusijos rodo mums, kad Mes visi atstovaujame nacionaliniams parlamentams ir Europos institucijoms ir mes ir toliau atkakliai vykdysime šią politiką, nepaisant tam tikrų, tam tikrų jautrių klausimų nacionaliniu mastu, tačiau manau, jog mes galėtume rasti sutarimą tais visais klausimais. Uh, Taigi, gerbiamas pirmininkė, tokios būtų mano išvados, kuriomis norėjau su jumis pasidalinti. Labai ačiū. Señoras y señores, queridas amigas, queridos. Ponios ir ponai, mėly draugai. Europos komisijos pirmininkas, tarybos prezidentas ir mano kolega draugas ponas Demeras sakė tai, kas man leidžia jau dabar užbaigti šį posėdį ir paskirti šiek tiek laiko apibendrinti mūsų diskusijų turiniui darbo grupių pasisakymai jau buvo išdėstyti dokumentuose ir jie bus jums atsiusti atitinkamu metu. Norėčiau dar e, pakalbėti 4-5 minutės ir pakomentuoti apie tai, kas mano manimu yra esminis dalykas ir kas atspindi mūsų šio ryto posėdžio atmosferą. Norėčiau pasakyti jog tikrai labai nuoširdžiai manau, jog tai buvo labai malonu ir labai konstruktyvu. Aš tikrai gavau didžiulį įkvėpimą dirbdamas kartu Europos parlamente, taip pat ir Belgijos nacionalinėme parlamente. Šis mūsų susitikimas e, išgirdo kai kurių dalyvių pastabas ar pagiras Belgijos pirmininkaujančiai valstybė. Taigi, jeigu manote, kad šis posėdis buvo veiksmingas, jūs turėtumėte sveikinti Belgijos pirmininkaujančią valstybę, tačiau taip pat ir Belgijos atstovų rūmų narius ir senato rūmų narius, kurie būtent kaip tik ir buvo tie žmonės, kurie atliko visą tą organizacinį darbą ir padarė taip, kad mes galėjome labai sėkmingai padirbėti per šias dienas. Aš taip pat norėčiau padėkoti už čia išskirtinę galimybę susitikti. Ir analizuoti tai, kas yra labai svarbu tiek Europos parlamente, tiek ir nacionaliniuose parlamentuose. Mums būtina stiprinti mūsų bendradarbiavimą. Mes dėl to visuomet sutarėme, tačiau dabar, atsižvelgiant į Lisabonos sutartį, kuri mums suteikia naują teisinį ir politinį pagrindą mūsų bendradarbiavimui, kuriais leis Europos Sąjungai per 10-15 metų prisivyti mūsų konkurentus Mes dabar turime tą pagrindą, kuris leis mums tapti pasauliniu žaidėju, tam, kad mes sugebėtume ginti Europos piliečių interesus naujomis aplinkybėmis, ekonominės globalizacijos akivaizdoje ir politinės globalizacijos akivaizdoje. Taigi dabar mes turime šią Lisabonos sutartį ir ši sutartis apima reikalavimą dirbti kartu Europos parlamente ir nacionaliniuose parlamentuose. Ir e, šioje sutartyje daroma nuoroda į nacionalinius parlamentus e, nemažiau kaip 14 kartų. Taigi, kaip Europos parlamento vicepirmininkas, aš konkrečiai esu atsakingas už nacionalinių parlamentų santykius su Europos parlamentu. Ir mes matome, kad būdavo labai sunku surasti sutarimą tarp 27 valstybių narių dėl Lisabonos sutarties teksto. Tačiau, kuomet šis susitarimas buvo pasiektas, buvo visiškai nebesunku parengti tam tikrus straipsnius. Pasirodė, jog yra daug sudėtingiau šių įgyvendinti šiuos straipsnius, būtent šios sutarties straipsnius. Kalbant konkrečiai apie nacionalinių parlamentų indėlį e, įvairių ES teisės aktų leidimo procese, ar tai būtų šių teisės aktų rengimas ar įgyvendinimas, mes susidūrėme su daugybė kliučių kurias, žinoma, mes siekiame peržengti. Ir mes ketiname su pilnu įsitikinimu Europos parlamente užtikrinti šio bendradarbiavimo būtinybę. Mes turime turėti omenyje įvairiausius klausimus. Vienas iš jų yra tai, kad Lisabonos sutartis pripažįsta nacionalinių parlamentų vaidmens svarbą. Ir tai yra iš esmės dėl tų pastangų, kurias atliko Europos parlamentas tam, kad nustatytų nacionalinių parlamentų vaidmenį šiame procese. E, ne patys nacionaliniai parlamentai ar valstybės narės pateikė tokį pasiūlymą. Visa tai kilo iš Europos parlamento įsitikinimo. E, yra būtina užtikrinti, kad konstruktyvaus bendradarbiavimo procese Europos piliečiai jaustųsi tinkamai atstovaujami. Taigi mes privalome visuomet turėti omenyje šį faktą. Jis yra labai svarbus. Taip pat yra labai svarbu aiškiai suprasti, kad mūsų pažanga demokratizacijos procese, Europos kūrimo per 50 metų procese gali būti vertinama iš esmės stiprinant Europos parlamento galės per kiekvieną naujai priimamą sutartį. Iš esmės tai yra tas mastas, kuriuo mes galime vertinti demokratizacijos lygį, kurį pasiekėme. Tai yra taip pat svarbu, kalbant apie Lisabonos sutartį. Mes privalome pripažinti komisijos indėlį, ypač komisijos pirmininko vaidmenį. Komisija ir jos pirmininkas rėmė šį procesą, nors jis tapo ir daug sudėtingesnis atsižvelgiant į tuos iššūkius, kuriais mes dabar susidurėme. Taigi procedūras būtina vykdyti tokiu būdu, kad mes galėtume pasiekti pažangos ir platesnio mūsų piliečių dalyvavimo. Mes įsteigėme grupę Europos parlamente. E, būtent sukūrėme Lisabonos sutarties įgyvendinimo grupę, e, kuri bendradarbiauja su nacionaliniais parlamentais. Aš pirmininkauju šiai darbo grupiai, e, joje dalyvauja trys Europos parlamento vicepirmininkai, konstitucinių reikalų komiteto pirmininkas ir e, ši grupė konsultuojasi su visų komitetų pirmininkais ir taip pat joje yra kiekvienos politinės e, Europos parlamento frakcijos atstovai. Mes parengėme dokumentą, kuris buvo patvirtintas e, svarbiausių Europos parlamento komitetų. Tai nėra slaptas dokumentas, kažkoks vidaus dokumentas. Ir manau, jog būtų labai vertinga, jeigu kiekvienas iš jūsų susipažintumėte su šiuo dokumentu. Įvairių nacionalinių parlamentų administracijos yra susipažinusios su šiuo dokumentu, tačiau manyčiau, jog ne visi iš jūsų apie jį žinote, taigi būtų labai pageidautina, jeigu jūs paprašytumėte šio dokumento ir susipažintumėte su tuo, kas vyksta Europos parlamente, ką mes nuveikėme iki šiol ir galėtumėte pamatyti mūsų santykių su nacionaliais parlamentais e, pagrindimą. Taigi, reikėtų užtikrinti, kad mūsų santykiai vyktų kaip galima sklandžiau, gerbent kiekvieno dalyvaujančio atsakomybę ir funkcijas vakar tikrai esu įsitikinęs, jog mūsų darbas vyko puikioje atmosferoje, mes išgirdome daugybę pastabų, daugybę klausimų. E, galbūt europarlamentarų dalyvavimas nebuvo toks gausus, kaip kad turėjo būti, mes e, žinoma tą pripažįstame, mes e, tai įvertinsime ir rasime sprendimą. Nenorėtume, kad tokie svarbus susitikimai, kaip kad šis, kirstusi su kitų komitetų posėdžių laiku Europos parlamente. Žinoma, kad kai kuriems kolegoms sunku dalyvauti dviejose posėdžiuose vienu metu. Vis dėlto, nepaisant to, mes išgirdome tikrai įkvepiančių pasisakymų tiek iš Europos komisijos pirmininko, tiek iš tarybos pirmininko. Ponas Žuoje vakar pateikė dokumentą, kuris buvo jums išdalintas ir tai, ką pasakė ponas Žuoje, tikrai buvo puiku. Jis sakė, jog uh, Europos komisijos dėka iš dalies pavyko išvengti krizės. Komisijos pirmininkas pasakė labai švelniai, taip pat labai tikslę pastabą, jeigu mes e, nenorime, e, mes nenorime, kad krizė e, būtų tokia pati e, visose valstybėse narėse ir mes turime žvelgti į ateitį ir išvengti tokios krizės ateityje. Mes turime dirbti, kad galėtume išbristi iš šios krizės. Tai yra pats artimiausias dabar mūsų uždavinys. Tačiau, žinoma, ateitis taip pat yra svarbus iššūkis mums visiems ir tokiuose posėdžiuose kaip kad šis mes turime spręsti dabarties problemas tam, kad galėtume planuoti savo ateitį. Mes girdėjome kai, kai kurias čia iškeltas mintis, tokias kaip Europos semestras, e, mokesčių harmonizavimas, Europos biudžetas, socialiniai e, nerima keliantys klausimai. Mes susidurime su tam tikrų pasipriešinimų šiose srityse, siekdami pažangos, tačiau esu tikras, kad dirbdami kartu mes galėsime išspręsti šios klausimus. Taigi dabar norėčiau padėkoti Jums visiems už tai, kad dalyvavote šiame susitikime. Ypač norėčiau išreikšti šiltą padėką Europos komisijos pirmininkui, kuris nepasint jo labai įtemptos darbotvarkės rado laiko dalyvauti mūsų susitikime. Taigi labai ačiū, Žuze Manuel, kad dalyvavote. Mėly draugai, pasimatysime kitame susitikime. Dabar norėčiau paprašyti parlamento sekretoriatų gauti mūsų e, darbo grupės dokumentą, kurį aš minėjau, ir atsiųsti jį jūsų nacionaliniams sekretariatams. Šis dokumentas yra susijęs su santykiais su jumis. Man atrodo, jog yra labai svarbu, kad nacionalinių parlamentų pareigūnai gautų šį dokumentą, o nenukištų jo kažkur į stalčius. Labai svarbu e, kiekvieno parlamento pirmininkui pamatyti šį dokumentą. Žinoma, jie turi ir kitų reikalų, tačiau man atrodo, jog labai svarbu kiekvienam iš jūsų perskaityti šį dokumentą. Jis užima tik kelis puslapius, 7-8 puslapius. Ir pasidalinkite su šiuo, pasidalinkite mintimis, kur, kurios jums kils perskaičius šį dokumentą. O dabar norėčiau jums visiems palinkėti saugios kelionės namo. Dėkoju uždėmesi.